Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, as you see. Ponios ir ponai, kolegos, kaip matote, sprendimas atidėti mūsų posėdžio pradžią ir pavėlinti tą pradžią 15 e, minučių buvo teisingas sprendimas, nes dabar jau susirinkė daug kolegų. Ir noriu Jums pareikšti, kad 15 valandą, kuomet posėdis turėjo prasidėti, saulė salėje buvo vos keletas narių. Ačiū visiems už tai, kad atėjote. Šiandien yra pirmoji mūsų e, darbo diena, mūsų laukia daug darbų. Kaip žinote, turėsime renkti klausimus, kuriuose susitiksime su kandidatais į Europos komisijos narius. Taip pat rengiame rengėmės susitikimams su dabar, dabartiniais komisijos nariais e, Nelly Krius, ponu Oettingeriu, Gegen Quinn, kitais, nes mes turime jo, gauti informaciją apie dabartinę komisijos veiklą. Dabar apie klausimus. Klausimai veikiausiai prasidės rugsėjo mėnesio pabaigoje. Kitą savaitę ITRE komitetas turėtų parengti tris klausimus, po tris klausimus kiekvienam komisijos, kandidatui į komisijos narius, kurie ateis klausimams į mūsų komitetą. Aš, rugsėjo 8 jau turėsime visą e, komisijos narių sąrašą ir žinosime, už ką jie bus atsakingi. Ta informacija pristatys Žanas Podas Junkeris ir po to galėsime parengti atlikti visą kitą reikalingą darbą. Siūlau dabar pradėti darbą ir pasisakymuose siūlyčiau apsiriboti kiek įmanoma trumpesniais pasisakymais apie jūsų atostogas. Darbo atvarkės tvirtinimas, darbo atvarkės projektas yra jūsų aplankose. Jei niekas neturi jokių pastabų, galime sutarti, kad darbo atvarkė tvirtiname. Turėkite omeny, kad 16 e, darbo tvarkės punktas e, yra skirtas kitiems klausimams, taigi visada išlieka galimybė ką nors pasiūlyti. Antras darbo tvarkės punktas – posėdžio protokolo, e, mūsų steigiamojo posėdžio protokolo tvirtinimas, kuris įvyko 2014 Liepos 7. Jei niekas neturi jokių pastabų, nes posėdžio protokolas taip pat yra jūsų aplankuose. Tuomet tą posėdžio protokolą laikysime patvirtintų. Ir dabar trečiasis darbo tarkės punktas – pirmininko pranešimai. Kadangi koordinatorių posėdis nevyks šiandien, 15 darbo tarkės punktas E, pagal kurį turėtume kalbėti apie 2014-ųjų jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją COP20, kuri e, vyks e, Peru, Limoje 2014 gruodžio 1-12 dienomis. Taigi šis punktas perkeliamas į šiandienos darbotvarkę ir bus svarstamas po šeštojo darbotvarkės punkto. Vietoj koordinatorių posėdžio kalbėsime apie klimato kaitos konferenciją. Tai e, mūsų komitetas e, išsakys nuomonę, kurią perduos Envi komitetui, nes pagrindinis komitetas šiuo klausimu yra Envi komitetas. Tai tiek. Dabar ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas visi skirsniai. Norėčiau e, visų pirma pakomentuoti šį klausimą. Visų pirma, apie procedūrą. Kaip žinote, pakeitimus dėl biudžeto eilučių mūsų komitetui reikėjo pateikti iki rūpjūčio 19, iš viso buvo pateikta virš 160 pakeitimų. Noriu Jūs informuoti taip pat, kad man teko garbė būti pranešimo dėl bendrojo biudžeto e, rengėjų, pranešėjų. Laikai, laikau tai didelę garbę ir atsakomybę, kurie, kurią man patikėjo komitetas ir koordinatoriai. Dėkuoju šešėliniams pranešėjams bei nariams už pateiktų pakeitimų kokybę nes darbą reikėjo atlikti per vasaros atostogas, tačiau manau, kad mums tai pavyko. E, pritariu daugumai jūsų patiktų pakeitimų, kaip pranešėjas. Turiu pasakyti, kad 94 pakeitimai yra labai panašus. Dabar norėčiau pakalbėti apie savo nuomonės turinį. Kaip sakiau, E, Liepos mėnesį. Esu įsitikinęs, kad tarybos pasiūlyti e, komisijos biudžeto apkarpimai yra nepateisinami. Ir tai yra svarbiausias teiginys e, mano parengtoje nuomonėje. Ir manau, kad tarybos pasiūlyti ženklus apkarpimai tokiuose srityse kaip inovacijos, moksliniai tyrimai, infrastruktūra, MVI energetika yra nepateisinami. Jau dabar stinga ženklių sumų ES biudžete, kad būtų galima įgyvendinti mokėjimus. Jau šiandien jų trūksta. Ir dėl pasiūlytų apkarpimų situacija da, taps dar labiau sudėtinga. Daugiametės programos, pavyzdžiui, Horizontas 2020, Kozme Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra labai svarbios, norint pasiekti 2020 Europos strategijos tikslų, nes mūsų, tai yra mūsų pagrindinis tikslas – įgyvendinti Europą 2020 strategiją. Dėl e, to sprendimą priėmėme 2010 prieš keturis metus. Ir daugelis tų projektų dar yra savo pradinėme etape, todėl 2015 metų biudžete reikia numatyti visas reikalingas priemonės, kad, kad būtų galima eiti priekinį gyvendinant visus tos strategijos aspektus. Glaudesnis ES valstybių narių ir regionų darbo bendradarbiavimas, taip pat ES institucijų darbo koordinavimas yra būtinas siekiant to tikslo. Noriu pateikti konkrečių pavyzdžių. Europos technologijų ir inovacijų institutas, pavyzdžiui, yra vaidina svarbu vaidmenį čia ir mes esame atsakingi už tą institutą. E, sprendimą dėl to priėmė Europos parlamentas draugė su taryba ir toks institutas buvo įkurtas. Taip pat noriu paminėti vykdoma visas agentūras visoms šioms institucijoms reikia suteikti galimybės įgyvendinti joms patikėtas užduotis, o su tokiu biudžetu tai tampa neįmanoma. Ir po tokios trumpos e, įžangos į mūsų diskusijas, pasisakymus, norėčiau pakviesti šešėlinius pranešėjus bei koordinatorius pasisakyti, paklausti, ar jūs norite pasisakyti bet prašyčiau jūsų kalbėti kiek įmanoma trumpiau, galbūt nedaugiau nei dvi minutės, nes mes šiek tiek vėluojame pagal darbo tvarkę. O paskui ir kiti komiteto nariai, jeigu norės, galės e, per vieną minutę išsakyti savo pastabas. Dabar diskusija. Iš EPP frakcijos. Ar yra norinčių pasisakyti? Ne? Ponas Elleris. Neturiu daug ką pridurti po pirmininko pastabų, jis visiškai teisus. Jei pažvelgsime į daugiametės programas, pamatysime, kad e, finansavimas joms nenumatytas, kad stinga finansų. Bet to yra dar viena problema projektai vėluoja, jų gyvendinimas vėluoja ir dėl to jie tampa brangesni. E, Brandolių sintezės reaktoriaus plėtoti. Ir jeigu pažiūrėsime, kaip to projekto biudžetas valdymas, pamatysime, kad ten visada stinga pinigų. Ir būtent dėl to mes išleidžiame daugiau nei tuo atveju, jei biudžetas būtų uh, E, tvarkomas normaliai. Taigi, čia aktualus ne tik 2015 biudžetas, bet reikia kalbėti apie tai, kiek papildomai pinigų mums kainuos tai, kad e, visą laiką ne, neskiriama tiek lėšų, kiek reikia. Visos e, programos pabranksta, nes rengiant įvairius konkursus, konkursus e, reikia gyvendinti sudėtingas procedūras. Mes turime kreiptis ir biudžeto kontrolės komitetą šiais klausimais. Mes kalbame ne tik apie e, mūsų atsakomybę už tų projektų biudžetą, mes turime pasitelkti ir biudžeto kontrolės komitetą. ITRE komitete mes e, svarstome, mes, mes apsprendžiame sumas, kurių, kurios siekia šimtus milijonų, tačiau e, daugybė gerų projektų nukenčia dėl to, kad jiems visą laiką stinga lėšų ir dėl to jų gyvendinimas pabranksta. Oops. Ar kas nors iš kitų frakcijų norėtų pasakyti? Ponas Roil. Tai ne kita frakcija, bet aš visi paprašysiu jūsų pakalbėti. Really not. <laughs> Nein, ich möchte auch nur. Äh ir aš norėjau paremti tai, e, ką, ką tik pasakė komiteto pirmininkas. Labai svarbu, kad pramonės komitetas duotų labai aišku signalą, jog mums tokie pasiūlymai yra neprimtini. Politinių požiūrių e, Tai tokia pasirinkta kryptis yra visiškai neteisinga. Pastaraisiais mėnesiais visos Europos politinės jėgos sakė, kad reikia siekti pažangos, reikia stengtis labiau sukurti e, darbo vietas, o dabar vienintelis e, pasiūlymas yra e, tik tai mažinti išlaidas. Greičiau reikėtų siūlyti, kad pinigai būtų panaudoti teisingai, bet kol kas apie tai nedažnai girdime kalbant siekiame iš tiesų, kad būtų stumiama į priekį e, inovacijų ir mokslinių tyrimų veikla. Visos programos susidurs su sunkumais, jeigu bus priimtas dabar neteisingas sprendimas. Viskas e, pateks į klygatvį. Taigi, pirmininkė, e, žinokit, kad mes jūs visapusiškai remiame įgyvendant dabartinį pasiūlymą ir aš kreipiuosi visus kolegas, kad jie pritamtų, pritartų tai pozicijai. Ponas pirmininkė, kolegos, mes manome, kad moksliniams tyrimams ir technologiniai inovacijai skirtos lėšos yra tikrai labai svarbios mūsų bendruomeniai. Taigi tai yra tikrai prioritetas, kurio negalime paukoti. Tai yra vienas iš paradoksų. Taupant kad vyriausybės teigia, kad norės paskatinti ekonomikos atsigavimą, bet jos pačios mažina finansavimą skirtą panašioms programoms. Taigi mes iš esmės balsuosime teigiamai dėl pakeitimų, kuriais bus siūloma grįžti prie pirminio bi biudžeto pasiūlymo. Ir norėtume, kad būtų nepritarta pakeitimams, kurie yra susiję su atominiais klausimais. Koreiks. E, dėkui. 11 e, iš vis kolegų nori pasisakyti. Prašyčiau kalbėti glaustai. Toliau kalbės ponas Corinov, koordinatorių vardu. Muito obrigado, senhor presidente. Labai ačiū, pirmininkė. Socialdemokratų frakcijos vardu ir aš norėčiau išreikšti susirūpinimą. Pirmiausia dėl to, kad e, pagal biudžeto eilutes, kurias ką tik įvardinome, finansavimo nepakaks. Šiame biudžete yra numatytas 2 e, procentų e, dabartinio finansavimo sumažinimas. O kai galvom apie konkrečius projektus, 8,6 procentais mokėjimai bus sumažinami. Kaip pirmininkas ką tik sakė, tokie apkarpimai yra visiškai neprimtini. Be to, e, pasiūlymai kertasi tarpusavyje. Jie visiškai netitinka to, to, apie ką šiandien buvo kalbama. Spalio 7 dieną vyks e, vadovų susitikimas, e, kuriame bus suteltas dėmesys į darbo vietų kūrimą ekonomikos augime. Tai yra tos temos, kurios labiausiai rūpi. Ir dabartinis komis, naujasis komisijos pirmininkas Junkeris e, kalba, kad ta tema yra pati svarbiausia taip pat. Ir uh, E, Komisijagi nuolat akcentuoja, kad reikia padėti pramoniai, vykdyti mokslinius tyrimus, e, taikomuosius mokslinius tyrimus atlikti. Aš manau, kad e, jeigu bus priimti tokie sprendimai, jie labai brangiai kainuos ir institucijoms, ir finansinėms tarnyboms. Toliau panas Sirikijotis. Θα μιλήσει ο συνάδελφος από την ΚΟΕ, εκ μέρους της ΚΟΕ, Ζωάο Φερέιρα. Ačiū. Kolega Ferrera kalbės. E, Guė vardu. Tentar em dois minutos. Ačiū. E, galite 20 sekundžių išbraukti iš mano pasisakymo. Trumpai sureaguosiu į pasiūlymą dėl biudžeto. Tris dalykus norėčiau išskirti. Pirmiausia, mes pritarėme tarybos įvardintam susirūpinimui. Dabartinė padėtis yra visiškai neprimtina. Būtent tos valstybės, kurios e, e, susidūrė su badauti verčiančių biudžeto disciplina, dabar e, turi įgyvendinti biudžeto planus, kurie yra priimami čia. Tarybos siūlomi e, bendrieji apkarpimai taip pat yra nepriimtini. Mūsų frakcija e, dėl dviejų dalykų labiausiai jaudinasi, kai galvom apie biudžeto apkarpimą. Pirmiausia, horizonto 2020 programa. Nepaisant e, šiek tiek padidinto anksčiau biudžeto, e, padėtis e, susidarė labai liūdna, nes keletas valstybių panaudoja visas lėšas, o kitoms nelieka nieko. Aš manau, kad per Horizonto 2020 e, projektą turi būti įgyvendinama e, sanglaudos programa, vientisumo programa. Mes stengiamės, kad kuo daugiau valstybių dalyvautų tome, toje programoje, bet finansavimas yra visiškai nepakankamas ir dėl to negalime padaryti jokios įtakos finansavimas turi būti geriau paskirstytas. Pagal Horizonto 2020 programą turi būti užtikrintas nuoseklumas sanglauda. Todėl mes norime, kad e, ta biudžeto eilutė būtų gerokai padidinta. Taip pat norime, kad ženkliai padidėtų biudžetas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Visuomet, e, kai mes parlamente garsiai kalbame, uh, E, sakome, kad mažos ir vidutinės įmonės yra svarbios, bet iš tiesų jos negali e, gauti pakankamai e, bendrijų finansavimo, o iš tiesų reikia MVI skatinti, propaguoti, jos turi turėti kuo daugiau galimybių gauti finansavimo, kad galėtų investuoti lėšas ir turėtų lengviau gauti paskolas. Pirmininkė, balsavimo sąraše aš pasiūliau, kad būtų visi pasiūlymai atmesti. Ačiū. Ačiū, panas Turmes. Žaliųjų vardu. Uh, so first, uh... uh visų pirma, uh, tikiuosi, kad uh, visi gerai paatostogavote. Aš kalbu mūsų šešėlinio pranešėjo Budikofer vardu. Mes visai solidarus esame su kolegomis. Parlamentas turi kovoti su taryba. Uh, Dabar susidaro skandalinga padėtis, kai kelios valstybės tarybai primeta savo poziciją, o mes parlamentas turėtume būti vieningesni. Kitas dalykas. Reikėtų e, visiems kartu plačiau remti MVI. Kaip e, jau Džanį sakė, mes turime galvoti apie e, skirtingas programas, kosme programą. Europos komisija pasiūlė 3 milijardus mažoms ir didinėms įmonėms iki 2020, o 2014 ir 2015 metais siūloma suma yra žymiai mažesnė. Taigi e, atrodo, kad palaipsniui finansavimas gal šiek tiek didės. E, dėl energetikos. Manau, kad po visų žaidimų su ponu Putinu pastarosiomis dienomis pamatėme, kad energijos efektyvumas ir atsinaujinantis energijos šaltiniai dabar yra svarbesni negu bet kada anksčiau. Todėl turime stiprinti, e, didinti biudžetą, ypač energijos efektyvumui, nes tai gali būti greitas problemos sprendimo būdas. Dėl e, tų keistųjų projektų, kaip Galilėjo ir Rytre, e, jie man atrodo skeptiškai vertintini. E, E, manau, kad ponas Rol supranta irgi, kad tai yra tarsi baltos varnos projektai, e, kurie e, kažer prisidės prie augimo Europoje. Galilėjo yra dar vienas tarsi stabdys Europos ekonomikai. Mes matėme, kad Galilėjo visą laiką susilaukdavo tik politinės paramos iš pradžių o finansavimo nebuvo skiriama jokio. O dabar, jeigu pamatytumėt, kokios sumos yra skiriamos, tai e, pamatytumėt, kad sumos yra didžiulės. ITER yra kitas projektas. 50 e, e, metų jis jau trunka. 1950 metais buvo sakoma, kad pagal tą projektą bus galima gaminti energiją beveik be jokių išlaidų. Šiandien matome, kad išlaidos yra labai didelės. Ir pabandykit bent šiek tiek įsivaizduoti 2000 e, metais mes jau sakėme, kad Europa neturėtų švaistyti pinigų e, energijos efektyvumui tokiais būdais gerinti. Ponas Petersin, prasau, vieną minutę kalbėti, nes dar daug norinčių kalbėti. Dėkuoju. Na, iš tikrųjų, tai nebuvo visai sąžininga. Na, bet jie buvo koordinatoriai arba pranešėjai. Kaip minėjau, jie galėjo kalbėti dvi minutės, o dabar visi kiti nariai. Taigi kalbėsiu trumpai, norėjau tik pasakyti, kad Alde mes taip pat pritarėme daugeliui anksčiau kalbėjusių narių. Mes pritarėme taip pat ir mm, klausimams susijusiems su sunkumais. Taigi mes balsuosime už tai, kad biudžetas turėtų būti atstatytas ir mes laikysimės pirmininko pakeitimų, nes mums šie pakeitimai yra labai svarbus. Dėkoju. Dėkoju. Pone Grostet. Pone pirmininkė, e, kokia diskusija gali vykti, kai sakoma, kad Europoje reikia užtikrinti augimo atkūrimą, tačiau e, tvirtiname biudžetą, kuris neužtikrins galimybės to pradėti. Kaip mes pritrauksime invest, potencialius investuotojus ES? Reikia užtikrinti finansavimą MVI įmonėmis. Ir Taip pat, kalbant apie visus strateginius sektorius, pavyzdžiui, e, energetika, tai negali būti Tai kažkoks tai kintantis vidurkis. Tai yra būt, absoliučiai būtini dalykai, nes kitaip mes neužtikrinsime savo politikos e, nuoseklumą ir, ir prasme visiškai bet kokį pasitikėjimą mumis. Dėkuoju, ponas Henkel. Kiek aš žinau, e, vadovai yra, valstybių vadovai yra įsipareigoję 3 procentus e, biudžeto e, skirti, bendro vidaus produkto skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Ir nežinau, ar tikrai kas nors tiek e, finansavimo ir skiria. Ir uh, mes norėt, turėtume pateikti um, prašymą, kad vyriausybės laikytųsi savo pažadų. Žon, prašau, Taršinovski. Dėkoju. E, profesoriau Enkel, fondai įvairiuose e, biudžetuose yra nepakankami. Jų neužtenka. Mes žinome, kad finansavimo neužtenka. Tai yra bendras įvairių valstybių bruožas. Vis dėlto reikėtų išsiaiškinti, kokie yra prioritetai. Mes anksčiau diskutavome apie prioritetus labai išsamei. Ir dažnai pasisakydavome už mokslinius tyrimus. Mano manimu, reikėtų užtikrinti, kad būtų investuojama ir į šį sektorių. Taip pat reikėtų investuoti ir į tuos projektus e, finansuoti, tuos projektus, e, kuriuos finansavome ir anksčiau. Mano manimu, reikėtų, pavyzdžiui, pabaigti, užbaigti projektą Galilėjo. Ne viena valstybė narė pati, sav, pati negalėtų viena tokio projekto pabaigti. Taigi mes turėtume ir toliau remti mokslinius tyrimus. Pone Toja, dėkoju. Norėčiau prite, priminti, tiems, kurie jau buvo ir ankstesnės kadencijos metu, kad tikrai buvo labai sunku sutarti dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Todėl, kad e, buvo labai daug skirtingų pozicijų ir taip pat ponas Lemasur labai kritiškai žiūrėjo į šį klausimą. Mes norėjome daugiau skirti Horizon horizontui, nors buvo skirta daugiau negu anksčiau, bet norėjome dar daugiau. Ir taip pat norėčiau pritarti, kad mes, priminti, kad mes vis dėlto pritarėme tam skaičiui, todėl kad buvo pažadėta, kad bus, laiky, bus laikomasi front loading tai yra, kad ne, ne vienodai per septynerius metus bus išskritos tos lėšos ir buvo pažadėta, kad pirmaisiais metais tų lėšų bus daugiau negu vėliau. Taip pat dar pasisakyčiau dėl kozme. Manau, kad tam projektui taip pat reikėtų skirti daugiau lėšų ir taip pat ir EAZI reikėtų skirti daugiau lėšų, nes šie projektai yra susiję su moksliniais tyrimais ir mokslu. Dėkuoju. Ponas Manika. Dėkuoju pirmininkė. trūksta finansų šiame biudžete ir dėl to mes negalime įgyvendinti visų mūsų įsipareigojimų. Dėl to gali atsirasti tam tikrų struktūrinių deficitų. Kaip reikėtų užtikrinti, kad bus laikomasi pažadų? Mes visi sutarėme, kad būtinai reikėtų užbaigti projektus. Norėčiau paprašyti pasisakyti komisijos e, mokslinio tyrimų direktorato vadovę ponę Ruter. E, dėkoju. Norėčiau pasisakyti dėl keturių aspektų. Visų pirma, norėčiau pasisakyti dėl horizonto 2020. Norėčiau priminti, kad tikrai dabar Europai reikia investicijų ir mums, e, mums reikia ir toliau investuoti į tokias programas kaip Horizontas 2020. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad mes visuomet laikėmės savo įsipareigojimų ir šimtų procentų išnaudojame biudžetą. Taryba siūlo atlikti tam tikrus mažinimus. Jūs matote, kad siūlymai yra skirtingi. Jeigu kalbame apie mokslinių tyrimų biudžetą, sumažinama daugiau negu 10 procentų, o kitur yra sumažina, pavyzdžiui, tik 0,1 procentų. Taigi mes akivaizdžiai matome, kad sumaž, labai žen, daug ženkliau sumažinama mokslinių tyrimų srityje. Na, o kalbant apie mokslinių tyrimų biudžeto įgyvendinimą, šiemet mes e, mokslinių tyrimų komitete negalėsime e, laikytis e, savo sutartinių įsipareigojimų jeigu visa tai bus įgyvendinta. Taigi jau 2015 metais mes susidursime su problemomis e, laikydamiesi, įgyvendindami savo įsipareigojimus. Taip pat, jeigu pažiūrėtume į programos pabaigą, kadangi dabar mokėjimų biudžetas yra mažinamas, jis mažinamas kasmet, yra sunku laikytis e, įsipareigojimų ir mes manome, kad 2020, e, horizontas 2020 e, projekto pabaigoje mums truks 20 procentų lėšų. Taigi bus tikrai labai sunku daryti visus mokėjimus. Dėkuoju. Uh, let me say thank you very much for great support. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti už jūsų palaikymą. Nes Tikrai matau, kad e, frakcijos dėl šio klausimo sutarė. Nors, žinoma, buvo šiek tiek skirtingų nuomonių, bet didžioji dalis narių norėtų grįžti prie šio klausimo ir grįžti prie pirminio biudžeto. Klodas, žinoma, teisus. Bet visi norėtų vėl grįžti prie pirminio e, biudžeto, kuriame buvo numatyta daugiau lėšų. Reikia daugiau lėšų skirti moksliams tyrimams, inovaciniai ekonomikai ir taip gerinti ES ekonomikos augimą. Taigi mes dėl pagrindinių dalykų sutarėme. Dabar keli žodžiai apie e, datas. Kaip jūs žinote, procedūra e, dėl biudžeto Pirmoji dalis, išskirta dvi dalis. E, pirmoji dalis yra pakeitimai. Ir taip pat kita dalis yra rezoliucija dėl biudžeto. Dėl pakeitimų rytoj bus balsuojama, bus balsuojama rytoj. Pakeitimus reikėtų pakeis, pateikti. Pakeitimus dėl rezoliucijos reikėtų pateikti iki 13, iki 3, iki mm, rugsėjo 3 dienos, iki 12 valandos. Įtre dėl biudžeto rezoliucijos bus balsuojama 25 dieną. Tai yra už trijų savaičių. O plenarinėje sesijoje bus dėl to balsuojama antrojoje e, spalio sesijoje, antrosios spalio sesijos metu Strasbūrė. Tai tokia būtų, toks būtų numatytas laikinas grafikas. Taigi dėkoju. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto ir norėčiau pasveikinti poną Görano Marbi, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos pirmininką šitą reguliuotojų instituciją, angliškai vadinasi BEREK. Tai yra labai svarbi institucija ir svarbios diskusijos, kurios yra susiję su Europos Sąjungos skaitmeninė darbo atvarkė. Taigi ši prezentacija bus tikrai labai svarbi, dėkuoju už tai, kad atvykote. Dabar suteiksiu Jums žodį e, prezentacijai. Prašau and we are trying to find the presentation. Ačiū. O dabar mes ieškome to pasisakymo elektroninio varianto. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad man didelė garbė būti su komitete ir kaip e, šios institucijos vadovas e, kalbėsiu. Esu čia, taip pat esame čia dėl to, kad jūs nusprendėte, kad mes turime egzistuoti, nes mes iš dalies esate mūsų sukūrėjai. Berek institucija atsirado per e, paskutines, e, paskutinius rinkos direktyvų svarstymus. Galiu Jums papasakoti, ką jums, nuveik, jums ką nuveikėme ir man tikrai, kaip jau sakiau, didelė garbė būti čia. Žinau, kad čia yra ir naujų narių. Mm, norėčiau trumpai pristatyti mūsų institucijose, papasakoti, kaip ji dirba ir paskui pakalbėti apie tai, kokie, kokiams temas mes varstome. E, šios institucijos nariais yra 20 valstybių narių, tai yra reglamentavimo institucijos ir telekomų sektoriuje Europoje E, niekas nėra patenkintas mūsų darbu, nes mūsų darbas pabandyti subalansuoti pir, rinkos pirkėjų ir rinkoje siūlančių paslaugas situaciją ir mes taip pat norime užtikrinti daugiau galimybių galutiniam vartotojui. Tai reiškia, kad mes, mums tenka susidurti e, su e, telekom operatoriais, kurie dažnai siekia sukurti e, rinkose monopolį. Mūsų institucijos stebėtojomis yra aštuonios valstybės kandidatės, taip pat ir Albanija. Ir Komisija taip pat yra mūsų institucijos stebėtoje. Mes esame e, pasiryžę siekti sukurti nepriklausomą nuseklę aukštos kokį nuseklų nepriklausomą aukštos kaip reglamentavimą elektroninių ryšių rinkoje Europoje piliečių labui. Kaip žinote, telekomų pramonė išgyvena permainų laikotarpį ir per pastaruosius dešimtį metų čia labai daug kas pasikeitė. Prieš penkis metus, pavyzdžiui, nebuvo planšetinių kompiuterių, prieš dešimtį metų nebuvo Skype'o ar Facebook'o O dabar tai, kaip naudojamės tomis priemonėmis, pakeitė ne tik telekomų pramonę, bet ir į tuos pramonės reglamentavimą. Trumpai, kaip mes dirbame. BEREK institucija susideda iš kelių įstaigų. Viena iš jų e, reguliuotojų valdyba, tai yra 28 valstybės narės plus stebėtojai. Po to dirba valdymo komitetas, kurio vaidmuo yra rūpintis Berek biuru, e, kuris dirba, yra įsteigtas Rygoje. Ir e, tas komitetas teikia visą reikalingą pagalbą Berek ir jame dirba 27 darbuotojai. Kaip ši mūsų EER RI institucija dirba. Jos nariais yra nacionalinių reglamentavimo institucijų vadovai. E, ilgai buvo svarsyta, kaip mums sutvarkyti savo veiklą. E, kuriant mūsų instituciją buvo pasirinkta labai demokratiška tvarka. Aš, pavyzdžiui, esu išrinktas pirmininku 2014 ir prieš porą mėnesių išrinkome kitą pirmininką, kuris bus Fratino baro iš Portugalijos. Tai yra pirmininkavimas e, yra pereinamas. Pavyzdžiui, Švedija nėra viena didžiausių e, narių ir visos valstybės turi galimybę dirbti toje institucijoje. Svarbiausias dalykas šioje institucijoje valdyboje yra organizuoti diskusijas. Susi, posėdžiavame keturis kartus per metus, susitinkame plenariniuose posėdžiuose ir e, darbas vyksta per mūsų tinklą. Netrukus pas, parengsime savo metinę darbų programą, kurioje papasakosime visiems, ką rengiamės veikti, ko rengiamės imtis ko jūs iš mūsų norėjote, kam, kokius darbus mums patikėjote. Paprastai kalbant, supaprasinti telekomų e, rinkos reglamentavimą Europoje. Tai yra įdomus iššūkis, nes situacija valstybėse narėse yra skirtinga. E, egzistuoja, viskas skiriasi, skiriasi opera, operatoriai, e, vartotojų poreikiai skiriasi. Taip pat e, kultūra šios ryties valstybėse narėse yra labai skirtinga. Mes bandome pasitelkti geriausius, geriausios praktikos pavyzdžius iš, visų, iš, iš skirtingų šalių ir juos panaudoti. Per paskutinę finansinę krizę Daug investicijų buvo padaryta būtent šioje pramonės srityje daugelie valstybių narių. Labai išaugo ypač greito, greitaigio interneto paklausa daugelie šalių. Taigi tai yra pagrindiniai berek e, darbų sektoriai. Mums taip pat svarbu ir teikti paramą ne tik reglamentuotojo, reguliavimo institucijoms, bet taip pat mes palikome glaudžius ryšius su parlamentu ir komisija. Manau, kad apie tai dar bus kalbama. Uh, Bet noriu padėkoti už visas įvykusias diskusijas. TSN tai, mm, klausimų, kurios vyko parlamente. Perdavimo tinklų, dėl perdavimo sistemų ir tinklų. Kaip e, įvertinti mūsų darbo kokybę? Yra keletas būdų tai padaryti. E, pasi, vienas iš būdų tai padaryti būtų pasitelkiant septintojo straipsnio procedūrą. Komisija gali imtis veiksmų prieš nacionalinės reguliavimo institucijas ir e, jeigu iškyla problemų, reikia kreiptis ne į šalies vyriausybę, o į komisiją ir pranešti apie tai. E, nacionalinė reglamentavimo institucija e, sulaukė daugybės pranešimų per metus Ir jeigu komisija įsikiša ir, ir jeigu konstatuojama, kad iškilo abejonių dėl mūsų veiklos konkrečioje šalyje, tuomet, tuomet mes įstojame, mes įmamės veiklos. Ir mes turime nuspręsti, ar pasirinktas sprendimai buvo teisingi ar ne. Ir tokį sprendimą priimame dirbdami ekspertų grupėje. Sakyčiau, kad pranešimai, kurie pasiekia uh, E, komisija šiandien daugeliu atveju e, yra dėl sudė, kai kurių aspektų suderinimo. Dėl netinkamos veiklos e, pranešimų yra nedaug komisija praneša, turi bus informuoti, dėl, dėl, jeigu tokie atvejai fiksuojami. Tik penki iš kelių šimtų atvejų, pavyzdžiui, kuomet buvo pateikti pranešimai, e, buvo tie atvejai, kai, kai iškilo abejonių dėl nacionalinio reglamentavimo institucijos veiklos. Mes daugiausiai apdorojame statistinius duomenis kokie svarbiausi klausimai iškilo 2014 ir kas vyksta dabar buvo patiktas pasiūlymas dėl sujungto žemyno ir tai susijęs su tinklo neutralumu ir tarptautiniais e, tarptautiniu, tarp, tarptinkliniu ryšiu. Tai yra labai ilgas kelias, kurį nuėjo komisija pateik, po pradinio pasiūlymo pateikimo. ERRI institucija dėl tinklo neutralumo dėl, e, konstatuoja vieną dalyką. Jeigu, kuomet mums suprašote, ką, ką nors, kokį nors darbą atlikti, mes pasiūlome sprendimą. Ir šiuo konkrečiu atveju mes konstatuojame, kad tai labai svarbus piliečiams ir visai Europai klausimas ir todėl teisės aktai turėtų būti paremti konkrečiais faktais, reikia numatyti galimybę veikti ir užtikrinti galimybę žmonėms naudotis internetu kaip, kaip jie nori ir nepernelyg nedetalizuoti nereikalingai to teisės akto. Uh, tarptautinis tarptinklinis ryšys, mes tuo klausimu dirbame, nes tarptinklinis ryšys yra svarbus dalykas e, Europoje gyvenantiems žmonėms. Dar vienas e, techninis ir gana nuobodus dalykas, tai komisijos rekomendacijos dėl konkrečios rinkos, tačiau tai nėra nuobodus dalykas, tai yra e, vienas iš esminių aspektų, kuris apsprendžia, kaip rinka atrodys ateityje. Pavyzdžiui, operatorių e, įplaukos dabar didžiausia dalis jų iš, ateina ne iš e, bals, ryšio, kuomet panaudojamas balsas, bet iš duomenų siuntimo. Ir būtent tuo taip rinka keičiasi ir tokia ji bus ateityje. Ir čia mat, matome būtinybę kai ką keisti. Ir birželio mėnesį vykusiojame mūsų institucijos plenarnėme posėdėje buvo e, primtas sprendimas paraginti komisiją e, atsižvelgti į šias tendencijas. Tarp kitko, man visai patinka tai, kad galėjau atitolti nuo biudžeto diskusijos. Taigi, kaip dabar Europa bendrai atrodo? Praeisiais metais buvo labai daug diskutuojama, kaip išmatuoti šios ryties pasiekimus. Atvirai kalbant, kai kurios pasaulio valstybės, e, kurios sėkmingiausiai e, pasireiškia telekomos rytyje ir yra Europoje. E, Europoje bendrai valstybės telekomunikacijas tvarko gana gerai, ypač per pastarosius metus tą aiškiai pastebėjome. Statistiškai galėtume pasakyti, prisiminkime mano anksčiau rodytą skaidrę, E, labai svarbu bereko nuomonė yra tai, kad vartotojas gali rinktis. Tai yra konkurencijos prielaida. Visuomet galima kalbėti apie konkurenciją globaliuoju Europos lygmeniu, bet visa tai reiškia, kad paprastas eilinis vartotojas gali rinktis, ar naudosis uh, E, fiksuotomis e, paslaugomis, ar mobiliosiomis paslaugomis, ar kokiomis kitomis paslaugomis. Bendrai galima pasakyti, kad šiandien Europos piliečiai e, greitesnį internetą gauna už mažesnę kainą negu, pažiūrėjau, amerikiečiai. Turbūt tai niekiek nestebina. Dar išlieka dalykų, kuriuos reikia koreguoti, tačiau labai svarbu, kad mes bendradarbiautume, įskaitant ir su jumis, su Europos parlamentu, kad galėtume užtikrinti, kad būtų realiai jaučiama tos techninės pažangos nauda paprastiems Europos piliečiams. Ačiū. Ačiū už pasisakymą, jis buvo labai įdomus. Ir norėčiau dabar paprašyti koordinatorių, kad kiekvienas jų po trejata minučių pasisakytų. Pirmiausia, Kristijanis Karinš, EPP frakcijos narys. Much, uh, it... Labai ačiū. Įdomiai apžvelgėte savo veiklą ir aš nenorėčiau dabar e, nieko komentuoti. Pateiksiu tik klausimą. Jūs kalbėjote apie tinklo neutralumą, tarptautinio e, ryšio, tinklinio ryšio problemas ir panašiai. Dėl tinklo neutralumo mes kaip parlamentarai nuorat esame tams tarsi bombarduojami skirtingų interesų. E, viena vertus turim galvoti apie vartotojų interesus, kita vertus turime prisiminti pramoninkų interesus, kurie sako, kaip mes galim uždirbti iš tų investicijų, kurios yra reikalingos infrastruktūrai pagerinti. Kaip jūsų nuomonė e, subalansuoti tuos skirtingus interesus, kad viena vertus būtų išlaikytas atvirumas, kuris yra pageidaujamas, o kita vertus e, būtų nepamirštami pramonininkų interesai, kad jie ir toliau norėtų investuoti. Aš numačiau kiekvienam koordinatoriui po tris minutės, jūs žymiai glaušiau kalbėjot, labai ačiū. Enrika, es, e, socialdemokratų vargas vardu. Uh, thank you, Mr. President. I use the Romanian language. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu rumuniškai. Gerbiamas pirmininkė, Jūs savo pasisakymę e, pastebėjote, kad didelė dalis Europos valstybių e, gerokai skiriasi nuo Junktinio Amerikos valstybių rinkos pagal konkurenciją. Aš norėčiau atkreipti dėmesį E, didžiųjų valstybių ketvertą. Laiške, kurį nusintėme Nelly Krūs, buvo sakoma, kad e, turėtų būti labiau galvojama apie 4G e, interneto rinką. Europos įmonės tik 6 procentais gali pasiekti 4G rinką. Ir viena iš priežasčių kodėl Europos rinkoje 4G tiek menkai paplitęs, yra susijęs su tuo, kad valstybės narės laiku nesutvarkė spektro, dažnių spektro ir reguliuotojai, e, tiesą sakant, nesugebėjo paskatinti naujų technologijų raidos. Aš pris, minsiu tą faktą, kad investicijos į 4G technologijas neretai yra visiškai nepripažįstamos. Nėra jokių paskatų pramoniai plėtoti tis ir e, tobulinti 4G technologijas. Todėl galbūt reikėtų pamastyti, kaip e, sukurti 5G technologijoms palankesnę aplinką. E, galbūt reguliuotojų nesugebėjimas deramai veikti šiuo požiūriu, e, šiuo atveju galėtų e, būti mm, išvengtas ateityje. Mes turėtume sukurti naujesnę dar technologijų 5G kartą ir kaip mes tą galėtume padaryti. Ačiū, toliau ponas Grubaučik iš ECR frakcijos, bet atrodo, kad jo nėra salėje, bent jau kiek aš matau. Sim zastoupit. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakeisti kolegą Grobočikį. Mes e, kalbėjome apie dokumentus, e, kuriuose yra svarstomas e, greito interneto plėtros perspektyvos, geresnė prieiga prie jo. Mes norėtume išsamesnės ataskaitos kuri parodytų, kaip sėkmingai Europoje tai daroma. Nes tarp valstybių vis tik išlieka daug skirtumų. Kai kurios Europos valstybės e, čia pasiekusios geresnių rezultatų, daugiau pažangos padariusios, e, o kai kuriuose e, vis dar nepavyksta užtikrinti deramos prieigos prie greitojo interneto. Tai nėra didžiųjų miestų problema. Čia mes kalbame apie kaimo teritorijų e, sunkumus. Reikėtų išsamesnės ataskaitos. E, prieš rinkimus mes jau šiek tiek e, svarbių dokumentų priemėme, tačiau norėtume dabar išsamesnės informacijos, kad galėtume nuspręsti, kaip padėti valstybėms narėms e, prieigą prie interneto gerinti, nes e, mūsų konkurencingumas mūsų ūkio augimas didelė dalimi priklausys nuo to, kiek e, bus užtikrinta prieiga prie plačiai juosčio interneto. Federlin. Frederik Federlin. Ačiū pirmininkė. Ačiū už e, jūsų pristatymą. Labai daug yra klausimų, kurie Alde frakcijai aktualūs. Kalbame apie E, tai, kaip įmonių nepasiekia daugelis milijonų, būtent dėl reglamentų skirtumų valstybėse. Aš pats esu iš Švedijos. Švedijoje yra labai daug stambių bendrovių, kurios susiduria su milžiniškai sunkumais, 28 rūšių sunkumais, kad patektų į Europos rinką. Europa turėtų stengtis pereiti į realią skaitmeninę erdvę ir e, turėtume žiūrėti, kad uh, būtų geriau suderinti mokesčiai, tais apmokestinimo sistema, e, reguliavimo sistema. Mes Švedijoje e, daug pinigų skiriame tam, kad e, loštinis ryšys pasiektų ypač kaimo teritorijas. Kaipgi gali kitaip valstybės tarnybos dirbti, jeigu uh, E, greitai e, negalės, negalės naudotis greito interesu. Švedijos sala Gotlandas jau šimtų procentų kitais metais e, bus užtikrinta, bus aprūpinta skaiduliniu kabeliu. Švedija yra tik viena iš Europos valstybių ir jie susiduria turbūt nedaugiausia sunkumu. Taryboje matome, kad uh, Yra nuolat kalbama apie galimybę sukurti geresnę rinką Europoje, bet e, supraskime, kad daugelis įmonių negali sukurti darbo vietų e, net ir stambesniuose miestuose, ne tik kaimo teritorijose ir e, daug verslo žlunga būtent netinkamo, dėl netinkamo reglamentavimo. Po mano trumpo komentaro bus seka klausimas. Koks jūsų nuomonė yra didžiausias uždavinys kurį šis parlamentas turėtų išspręsti, kad būtų užtikrintos geros privačios ir viešosios paslaugos visiems ES piliečiams. Labai ačiū. GUE frakcijos vardu. Pone Ernst. Vielen Dank. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų įžangą. Tris klausimus pateiksiu. Pirmiausia, dėl paties Bereko darbo metodų Būtų malonu išgirsti, kiek skaidri jūsų veikla. Kalbėjote apie ekspertų grupę, kaip ji formuojama ir e, kaip yra užtikrinamas e, vidaus, užtikrinama vidaus veiklos kontrolė. Galbūt e, galėtumėt paaiškinti, kaip užtikrinamas skaidrumas. Kitas dalykas, jūs dar kartą paaiškinote, kad suderinimas yra labai svarbus klausimas. Suderinimas tai e, turi būti visų pagrindinis tikslas. Bet kokie sunkumai iškyla to siekiant? Ką jūs darote, kad um, užtikrintume pavienių asmenų duomenų apsaugą, e, asmens duomenų apsaugą? Ir trečias dalykas. Norėčiau sužinoti, kaip yra su tinklo neutralumu. Ir mūsų komitete, ir bendrai parlamente ta tema yra labai daug diskutuota. Sakoma, kad e, tinklo neutralumas e, nėra savaime suprantamas faktas. Taigi, ką reikia daryti, kad būtų iš tiesų užtikrintas tinklo neutralumas. Mister. Ačiū, pono Turmes nematau, kuris kalbėtų žaliųjų vardu. Todėl dabar siūlau pereiti prie e FD frakcijos. Dario Tamburano. Unirò il mio intervento alla discussione successiva che è molto simile sulla agenda digitale, grazie. Na, aš norėjau dėl kito darbo tvarkės klausimo pakalbėti, tai greičiau tai yra skaitinės darbo tvarkės klausimas. To, to representative of BEREC is the first... Dabar suteikšiu žodį BEREC atstovai. E, pirmasis klausimų ir komentarų raundas, dabar suteiksim galimybę jums sureaguoti. Sus. Ačiū, kad pasitikite mano gebėjimu atsakyti visus jūsų klausimus. Tarp kitko klausimai buvo labai geri. Man tai padarė didelį įspūdį ir stengsiuosi kuo glaušiu atsakyti. Pirmiausia, kalbame apie tinklo neutralumą. Ir tada patys savęs klausime, kas jau yra daroma. 2012 metais BEREK pareigė oficialią nuomonę, kurioje vardinome tai, kas mūsų nuomonė vyksta. Ir e, ten pabrėžėme, kaip svarbu sukurti atvirą internetą. Labai svarbu, kad žmonės galėtų rinktis e, techniškai mes sakome, kad turėtų būti užtikrinta, kad gavėjas mokėtų, o nesiuntėjas. Pagal kabelinį tinklą e, gavėjas nemo, moka ir siuntėjas moka. E, žinome, kad prisijungus prie interneto reikia už tai mokėti ir tada galima nemokamai gauti viską iš interneto, nemokamai naudotis internetu. Bet tada iškyla klausimas, kaip e, išspręsti iškylančius sunkumus. Pirmiausia, labai svarbu užtikrinti skaidrumą. Labai svarbu, kad būtų įmanoma suvokti, kas ką perka. Ir e, tai yra skaidrumui esminis veiksnys. Kitas dalykas platesnė konkurencija. Tai yra labai svarbu. Matėme, kad e, Europoje yra skirtingų konkuravimo būdų ir operatorių, kurie sako, mes e, galime suteikti e, neribotą internetinio balso paslaugų tiekimą. Iš tiesų turbūt tai ne, ne visada įmanoma padaryti, bet vartotojas turi pasirinkti, o operatorius turi ieškoti būdų, kaip tų klientų neprarasti. Ir čia vėl iškyla atviros prieigos prie interneto e, klausimas. Jeigu visi operatoriai pradeda uh, pardavinėti vienodas paslaugas, tai konkurencijos nelieka. Įsivaizduokit, jeigu visi automobiliai būtų juodi, tai apie ką mes kalbėtume. Uh, prieiga prie interneto turi būti užtikrinta vietos lygių. Matome, kad internetiniai šaltiniai labai keičiasi. Mes turime nuolat stebėti tai, kas vyksta ir nuolat turime pabrėžti, kad reikia vertinti skirtingus verslo modelius. Iš esmės matome, kad jau yra pereita e, nuo vienokios verslo e, modelio, vienos rušies verslo modelio, e, kai operatoriai E, užtikrindavo infrastruktūro paslaugas teikdavo kiti prie kitokio verslo modelio. Dabar taip nebėra. Aš pats nežinau, ar šiandieninis internetas išliks toks pat po penkerių metų, bet kai kuriami nauji teisės aktai yra labai svarbu pasirūpinti ir ateities perspektyvomis. Todėl Berek yra jau anksčiau pasakęs, kad yra labai svarbu sukurti tokius teisės aktus, kuriais būtų galima įvertinti poveikį, įtakingumą, o ne veikimo būdų detalės. Mes nežinome, kaip technologijos tobulės. Spektras. E, į Bereko kompetenciją spektras neįeina. E, komisija e, sukurta šiai temai yra atsakinga už spektrą. Aš galiu pasakyti, kad bendrai žiūrint į Europą, žiūrint, pažiūrėjau, Švediją šiandien, pamatytume, kad vos ne šimtas procentų Švedijos būstų yra aprūpinta 4G internetu. Iš pradžių tas internetas buvo šiek tiek lėtesnis negu Junktinėse Amerikos valstijose, bet e, dabar viskas pasikeitė. Dabar Junktinėse Amerikos valstijose daugiausiai yra 3G internetas tiekiamas ir dauguma piliečių yra jau tuo patenkinti. Bet e, vis tik tai 4G ir 3G interneto e, kokybė skiriasi. Valstybės narės turi savo galimybės 800 skaitmeninis dividendas pastaraisiais metais būdavo. Aš galėčiau atsakyti į jūsų klausimus detaliau. Ataskaitos, mes labai daug ataskaitų rengiam, mes esam tikri biurokratai. Jeigu paklausumėt, kurios ataskaitos mums labiausiai patinka, tai e, pirmiausia turbūt reikėtų įvertinti bendrai, kokias mes turime. Turime ataskaitas apie atskiras valstybės narės. Europos komisija atlieka dar savo darbą. Kiekvienai valstybė yra kuriama atskira ataskaita, atskiras pranešimas apie padėtį joje. O dabar pereinu prie klausimo, kas svarbiausia parlamentui. Aš labai džiaugiuosi, kad toks klausimas buvo pateiktas, bet aš dabar nebandysiu jums e, jokių nurodymų duoti nes aš labai gerbiu žmonių išrinktą parlamentą, jūs esate išrinktieji žmonės ir jūs e, esate skaitingi Europos piliečiams. Vis tik tai reikia suprasti, kad dabar vykstanti diskusija yra nepaprastai svarbi. Jau anksčiau buvo pabrėžta, kaip svarbu tai yra demokratija, ekonomikos augimui, švietimui, viskam. Aš sutinku su tuo, kad Europos kaimo teritorijos vis dar iškelia labai daug sunkumų. Nuolat tęsiasi diskusija ir man atrodo, kad yra labai svarbi. Todėl mano atsakymas jums turbūt ir būtų besitęsianti diskusija, o ne tikslių sprendimų ar tikslių perspektyvų apibrėžimas. Dėl BEREK struktūros mes e, stengiamės e, išlaikyti labai skaidrę struktūrą. Ir e, bėgant metams tas skaidrumas padidėjo. Tarp kitko, jeigu norit, galiu priminti, kad spalio mėnesį čia Briuselėje įvyks suinteresuot, diskusija su suinteresuotomis grupėmis. Kviečiu jūs visus toje diskusijoje dalyvauti. Tai bus spalio 16 dieną. Keletas svarbių dalyvių joje bus. Ekspertų grupė rengia medžiagą plenariniam posėdžiui ir tarėsi su nacionaliniu reguliuotojų agentūromis. Dar vienas dalykas, kurį, su kuriuo nelabai užsiima Berekas, yra asmenų apsauga, duomenų, privačių duomenų išsaugojimas. E, mes, e, tiesą sakant, kompetencijos toje srityje turime, bet nuomonės labai išsiskiria. Ar e, suderinimas pasiteisina? Aš e, berek dirbu nuo 2010 metų. Prieš tai dirbau Švedijos reguliuotojo institucijoje. Tuo metu mes išgyvenome finansų krizę, tai padarė didžiulę įtaką daugumai Europos vartotojų. Ir suprantame, kad dabar stengiamės gerinti savo veiklą, stengiamės įvertinti, kas vyksta skirtingose šalise. Šalis taiko šiek tiek kitokius metodus, nors pagrindas galbūt ir bendras. Bet bendrai galiu pasakyti, kad padėtis gerėja. Turiu pasakyti, kad nesame patenkinti dabartinę padėtimi. Padaryti lieka dar labai daug. E, mus, e, mums iššūkius meta ne tik Junktinės Amerikos valstybės, bet ir Azijos valstybės. Suprantame, kad itin greito interneto augimas yra būtinas ir tai turi būti daroma prieinamomis kainomis. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. And... Uh, Dėkuoju už paaiškinimus ir už pastabas. Dabar bus atviros diskusijos. Ponas Hakmar, prašau, žodis jums. Dėkuoju. Dėkuoju už pristatymą. Aš turėčiau tris klausimus. Visų pirma, e, klausimas, kurį jau palėtė ir kitas kolega. Manau, kad reikėtų ieškoti subalansuotumo ir neutralumo. Taigi yra, tai yra, kad internetas turėtų būti atviras, bet mm, taip pat dar labiau atviras tam tikroms specializuotoms tarnyboms. Šiuo metu yra teigiama svarbių e, teisinių pasiūlymų dėl to. Kalbant apie lyginimus tarp ES ir JAV, aš visada į tai žiūriu atsargiai, todėl kad sunku palyginti tuos duomenis. Uh, Negalime sakyti, kad visur kitur yra daug geriau. Manau, kad yra nemažai su e, fragmentuotumo. Manau, kad reikėtų labiau, e, daugiau dėmesio skirti silpnybių e, mūsų problemų atradimui. Mes turėtume užtikrinti, kad, tarkim, būtų tam tikras greitis užtikrintas, kokybė ir taip toliau. Ir manau, kad e, dėl to BEREK turėtų pateikti subalansuotumo e, ataskaitą ir joje pateiktų išvardintų iššūkius. Taip pat reikėtų dar pakalbėti apie patį BEREK. Patirtis, kurios pasisėmėte praėjusiais metais, BEREK uh, Norėčiau paklausti, ką Jūs norėtumėte pakeisti tam, kad Bereko vaidmuo būtų dar e, svarbesnis. Kokių pokyčių reikėtų Berek tam, kad būtų dar naudingiau? Dėkuoju, ponia Toja. Na, mūsų klausim, mano klausimas iš tikrųjų iš dalies sutampa su anksčiau kalbėjusios kolegos pasisakymu. Norėčiau paklausti jūsų e, dėl Berek veiklos. Mes visada palaikėme Berek veiklą ir manome, kad tikrai e, ji yra labai svarbi e, įvariems subjektams. Norėčiau jūsų paklausti Kadangi jau buvo sakoma, kad BEREK turėtų geriau galėti vykdyti savo funkcijas, siekdamas to funkcijų vykdymo pagerinimo, ką galėtumėte pasiūlyti pakeisti, ką reikėtų keisti santykiuose su komisija ir su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis. Ką E, kas jūsų manimų jau veikia gerai, o ką reikėtų keisti tam, kad veiktų dar geriau? Gal galėtumėte atsakyti neformaliai. Dėkuoju. Ponas Ašenik Rokma. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad atvykote čia. Žinote, kad pasaulyje yra neligybių. Internetas yra pasaulio dalis. Taigi ir internete reikėtų lygybės. Ypač reikėtų užtikrinti anonimiškumą. Tai visi piliečiai, kuomet jie rašo žinutės, kuomet perka internete, visuomet yra stebimi ir jų asmeniniai duomenys yra saugomi. Juos renka vyriausybės ir privačios įmonės. Norėčiau išsiaiškinti, kokia yra Bereko pozicija. Ar tokia pozicija yra? Tai yra, ką manote apie anonimiškumą? Ir taip pat galbūt reikėtų imtis veiksmų tam, kad būtų užtikrintas piliečių asmen, asmeninis privatumas. Dėkuoju, ponas Teličko. Dėkuoju. Jūs kalbėjote apie teisės aktus, kurie ruošiami dėl neutralumo ir dėl roamingo, tarp tinklinio ryšio. Jūs esate nepriklausomi reguliuotojai ir, kaip žinome, Diskusijos vyks taryboje, gana greitai vyks ir trišalės dėrybos. Norėčiau paklausti, su kokiais sunkumais susiduria e, jūsų nariai, kokie sunkumai galėtų kilti taryboje, kokie gandai galbūt apie tai sklinda. Dėkoju, ponė Grifin. Dėkoju. Jūs kalbėjote apie labai greitą plačią juostį internetą prieinamomis kainomis. Norėčiau paklausyti, kaip jūs vertinate sėkmę. Kokie yra indikatoriai, nes indikatoriai šiaip labiau remiasi kainomis. Reikėtų užtikrinti prieigą visiems ir neturtinkiams ir neįgaliems asmenims. Dėkuoju. Ponas Boni. Dėkoju, dėkoju už pristatymą. Turėčiau du klausimus. Visų pirma, aš tikrai sutinku, kad reikėtų grįžti vėl prie diskusijų apie tinklo neutralumą. Reikėtų ieškoti pusiausvyros e, tarp vartotojų ir piliečių lūkesčių ir galimybių, kurios šiaip yra svarbios įmonėms. Ką Jūs manote apie šias galimybės. Na ir antras dalykas yra susijęs su tuo, kad jūs sakėte, kad reikėtų daugiau konkurencingumo. Europos konkurencingumu lyginant su kitais žemynais įvairiose srityse, tarkim telekomunikacijų srityse. Aš jums pritariu, bet manau, kalbant apie reguliavimą, reikia daugiau drąsos. Jeigu reikia konsolidavimo, reikėtų paklausti, ar tikrai reikėtų Europos reguliuotojų. Dėkoju. Nematau daugiau klausimų. Taigi žodis atsakymams. Tikrai palengvinote užduotį. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad yra riba tarp jūsų darbo ir mano darbo. Aš esu tik uh, patarnaujantis teisės atlams jų gyvendinimui asmuo, galime sakyti biurokratas jūs priimate sprendimus, taigi aš tengiuosi nedaryti poveikio teisės, e, teisėkuros procesui. Štai dėl ko ir buvo įkurtas Bereka. Kalbant apie statistiką ir diskusijas dėl to, aš tai paminėjau todėl, kad vyksta daug diskusijų dėl lyginimo, lyginti galime skirtingai. Aš sutinku, kad tikrai yra skirtumų tarp ES valstybių ir reikėtų skirtumus mažinti. Kalbant apie pokyčius bereke, manau, kad šiuo metu rinka skiriasi labai greitai, keičiasi labai greitai. Mes turime prie to prisiderinti. Tarkim, dabar periname prie 4G. Tai yra labai svarbu mūsų piliečiams ir reikia, kad ir spektras būtų atsirastų ir taip pat kyla klausimas, kaip tą spektrą reikia išskirstyti. Ir su komisija mes kartais kalbame apie tai, kaip reikėtų visą šį paketą įgyvendinti. IPR taip pat yra svarbus klausimas, yra susijęs su nuosavybė, su intelektualinė nuosavybė. Reikėtų dar pagalvoti ir apie tai, kokios, kokia ši rinka bus ateityje. 2012 metais mes suformulavome vidutinio laikotarpio strategiją ir už kelių mėnesių. Mes tokioje strategijoje pasakome, kas turėtų būti už kelių, kokia situacija turėtų būti už kelių mėnesių. Ir mes visada vertiname, kaip reikėtų prisitaikyti prie rinkos pokyčių. Na, o grįžtant prie diskusijų apie neutralumą, manau, kad svarbu yra tai, kad nežinome, kokia bus ateitis. Mes Švedijoje dabar kuriame naują tinklo neutralumo forumą ir čia kviečiame visus suinteresuotusius asmenis ir vartotojus ir pramonės atstovus tam, kad galėtume išsiaiškinti, kokie yra jų poreikiai. Ir ši diskusija vyksta nuolatos. Na, o klausimas dar buvo užduotas klausimas, kaip reikėtų apskaičiuoti, įvertinti sėkmę. Na, žinoma, tai priklauso nuo tikslo, kurį keliame. Manau, kad sėkmė priklauso nuo drąsių tikslų. Na ir mes tengiamės įgyvendinti tikslus, kuriuos taip pat pasirenkame. Berek. Ir e, tik europiečiai gali įvertinti tokių tikslų įgyvendinamumą ir ar jie buvo įgyvendinti. Bet žinoma, mes patys negalime pasakyti, ar mes sėkmingai dirbame ar ne. Na ir dar vienas komentaras dėl ryšių su komisija. Mes ne visada sudarėme, todėl kad mes esame nepriklausomi ekspertai Ir kai žmonės paklausia mūsų nuomonės, na, mums svarbu išsakyti savo nuomonę. Ir manau, kad mūsų nepriklausomumas taip pat yra labai svarbus. Štai dėl ko buvo ir įkurtas šis, ši, įkurta ši institucija. Kartais mes nesutarėme ir su komisija, ir su jumis. Štai dėl ko e, smagu būti reguliuotoju. Vis dėlto mes labai gerai bendradarbiaujame su komisija. Mes kartais galime nepritarti e, sakomai išsakomai nuomoniai, bet manau, tik taip ir gali vykti diskusijos mes dažnai diskutuojame su komisija ir taip pat komisijos stebėtojai dalyvauja ir bereko darbe. Na ir dar komentaras dėl agregavimuose. Elektros e, rinka yra labai svarbi ir tokia pati svarbi, kaip kad ir pavyzdžiui telekomunikacijų rinka. Žinoma, jeigu mes negalime pasirinkti tarp skirtingų elektros energijos teikėjų, reikėtų tam tikrų reguliavimų nuo monopolio yra pereinama prie kitų, prie kitų e, situacijų. Tai yra pereiname prie infrastruktūrų, kur yra daugiau tiekėjų. Kompete, konkurencija infrastruktūrose e, gali būti daug gerą nešanti, bet vis dėlto gali taip pat pasitaikyti ir monopolio situacijų. Reikėtų atsižvelgti visus šios aspektus prieš darant tam tikras išvadas. Um, thank you very much, Mr. Chairman, for all your explanations, for all remarks. For... Ačiū Jums už E, pasisakymę, už atsakymus, už tai, kad atėjote susitikti su mumis į parlamentą. Žinome, kad bendradarbiavimas mm, su jumis yra tikrai sėkmingas ir norime parinkėti visokiojo pasiekmės jūsų bendradarbiavimą su valstybių narių institucijomis. Jeigu toks bendradarbiavimas būtų užtikrintas, tai mūsų darbas tikrai būtų daug paprastesnis. Ačiū Jums. Ir dabar šeštasis darbo tvarkės punktas. Europos skaitmeninė darbo tvarkė. Generalinio direktoriaus Roberto Madelino pranešimas Europos komisijos vardu. Hmm. Well, uh, <clears throat> uh, the digital agenda for Europe. Europos skaitmeninė darbo tvarkė siekia e, sustiprinti Europos ekonomiką ir užtikrinti gelesnės galimybės Europos piliečiams pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis. Šioje srityje e, pagal Europos 2020 strategiją e, yra įvendinamos kelios svarbiausios iniciatyvos užtikrinti išmanų, tvarų ir visą apimantį augimą. Ir tos skaitmaninė darbo tvarkė gyvendina, jos gyvenimu rūpinasi Europos komisijos komunikacinių e, ir ryšių direktoratas. Taigi noriu padėkoti Connect generaliniam direktoratui, e, jo vadovui už tai, kad atėjo šiandien pas mus pristatyti šią temą. Ačiū pirmininkė. E, tikrai malonu sugrįžti čia į, į naujai sukurtą komitetą. Matau ne tik naujų veidų, bet ir senų pažįstamų veidų. Pirmininkė sveikinu su paskirimi šį postą. Connect direktorate dirba apie 1100 darbuotojų Bruselėje ir Luksemburgė ir jūsų komitetą laikome mums svarbiausių komitetų, ypač uh, inovacijų ir mokslinių tyrimų srityje. E, mes manome, kad jeigu inovacijas e, inovacijų lyderė bus Europa, jeigu jos bus skatinamos ir finansuojamos iš es biudžeto, es visuomenė. Ir jeigu es visuomenė ir rinka bus pasirengusi toms inovacijoms, tuomet mes užsitikinsime pačią geriausiai manomą situaciją šioje srityje ir skaitmenos rytyje daug dėmesio ir skiriama inovacijoms. Norėčiau visų pirma pakalbėti apie sklandų pereimą. Mes, e, e, Europos e, biurokratai, e, pradėsime dirbti vadovaujami naujo komisijos pirmininko ir kaip šiandien E, jau buvo pasakyta spaudos konferencija Berlemont pastate. Mums, mūsų laukia tikrai nemažai svarbių darbų. E, šio mėnesio pabaigoje pasirodys svarbus dokumentas, e, sukaks dešimt metų ENISA, energetinio saugumo agentūrai ir taip pat numatyta visą savaitę, kuri bus skirta renginiams taip pat susijusiams su skaitmeninė darbo atvarkė. Ir mano direktorato komandos ir dirba šiais klausimais. E, mes e, bandome skelbti visą reikalingą informaciją savo svetainėje ir, ir siūlom, bandome padėti verslui dabar, nieko nebelaukiant. Dabar norėčiau pakalbėti apie plačiai juos ryšį ir reglamentavimo pagrindą. E, Apie tai jau šiek tiek buvo kalbėta ir e, mano komanda ir, ir ekspertai šiuo klausimu dar apie tai kalbės šią savaitę. Nu, visų pirma, infrastruktūra. Dabartinės komisijos vizija buvo štai kokia aprūpinti Europai visą, parūpinti Europai visą reikalingą infrastruktūrą, kad ji galėtų klestėti, kad viešosios sektoriaus investicijos apsimokėtų. Tai reiškia, kad plačiai juos ryšį reikia užtikrinti ne tik miestuose, bet visose teritorijose. Ir e, vasarą e, peržiūrinėdami struktūrinių fondų planus bandėme užpildyti dar esamas spragas. E, ir sprendimai buvo priimti tarybos ir parlamento dėl plačiojo šeryšio plėtotės, nes dar išlieka didelių spragų. E, ir pastaraisiais metais e, tik tai dar, stinga, dar pristigo 80 procentų reikalingų lėšų plačiojo šeryšio paskleidimų. Turime nepamiršti, kad e, čia svarbu ne tik viešojo sektoriaus lėšos, bet taip pat ir kitos finansavimo galimybės, pavyzdžiui, galbūt projekto obligacijos. Ir taip pat tikimės pritraukti ir privataus sektoriaus investicijas, užtikrinę geresnį reglamentavimo režimą. Taip pat problema yra ta, kad e, nepakankamai investicijų pritraukiama į infrastruktūrą, kurios reikia Europai. Ir bendros rinkos reglamente to segmento reikia ypač nepamiršti. Toliau, ką, kaip, kaip elgsime su plačia juošiu ryšiu. Tikiuosi, kad jis naudojamas ne tik tam, kad būtų keičiamasi nuotraukomis, bet ir tam, kad mokyklos, verslas, pramonė taptų veiksmingesni ir, ir būtų užtikrinta geresnė aplinka ir kad skaitmeninė rinka būtų plačiau E, nuosekliau išvystyta, apie tai kalbėjo e, ponas Junkeris. Skaitmeninė vidaus rinka priklausoma nuo, nuo kitų dalykų, pavyzdžiui, nuo pašto įkainių. Pavyzdžiui, mano turiu giminaičių, kurie gyvena Švedijoje ir Anglijoje ir, ir, ir e, Žinau, kad, pavyzdžiui, pašto paslaugos skirtingose teritorijose, skirtingose šalise skirtingos. Taigi turime kalbėti ne tik apie e, prekybą internetu, bet nepamiršti ir, ir to apsipirkimo parduotuvėse, kaip, kaip, koks veiksmingas jis yra. Reikia bendro veiksmingo ekonomikos reglamentavimo. Pastaruosius, per pastaruosius kelis metus pasiekta tikrai didelė pažanga ir Kitas dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, tai moksliniai tyrimai. Tai yra mūsų, dar viena mūsų bendros veiklos rytis ir horizontas 2020, man atrodo, yra daug naujoviškesnė programa, nei žmonės suvokia. Ji turi apimti ir įvairiau, mokslinius tyrimus įvairiausiose sritise. Tie moksliniai tyrimai turi būti siejami su didesnė atsakomybė. Reikia daugiau galimybių tyrėjams, mažoms vidinėms įmonėms, taip pat akademinėms institucijoms. Čia pasiekėme pažangos, tačiau dar nepasiekėme to etapo, kuriame norime būti. Buvo kalbėta apie tai, kad iškils ypač dėlė grėsmė dėl nepakankamo numatyto finansavimo biudžete ir atitinkama rizika. Ir turiu pasakyti, kad pastarosiomis savaitėmis jau iškilo problemų nei dėl mokėjimų finansavimo 2014-aisiais. Taigi, kaip priminėsite sprendimus 2015-ųjų biudžeto, nepamirškite, kad problemos jau yra ir jos yra tikrai e, sudėtingos mano kolegos negali apmokėti atsiunčiamų sąskaitų, jeigu tai bus, tai tikrai nemotivuos mokslinių tyrimų bendruomenės. O kai kalbame apie skaitmeninės E, paskaitmeninė darbo tvarkė, tai situacija niekada nebuvo geresnė nei dabar. Ba, industrializacija vyksta pasidelkiant skaitmeninės priemonės, ar kalbėtume apie puslaidininkius sritį, ar apie e, kompiuterinės kompiuterinių programų sritį. Taip pat noriu paminėti privačias ir viešojo sektoriaus partnerystės, kurios yra kūriamos. Noriu pasakyti, mes daug padirbėjome per vasarą, taip pat daug dėmesio skiriame e, kibernetinio saugumo užtikrinimui, bet dar galėtume čia tikrai daugiau nuveikti ir pasiekti daugiau. Todėl norėčiau savo pasisakymą tuo ir užbaigti. Manau, kad nebūtina ilgai kalbėti, svarbiausia viską trumpai pristatyti ir galbūt aptarti tuos klausimus, tas rytis, kurios rūpi nariams ir, ir, ir pakalbėti apie tai, kokiuose sitise dirbsime per atminti laikotarpį. Ačiū, gerbiamas direktoriau. Ir dabar suteiksime žodį koordinatoriams. Ponas Kristijan Škarenš, EPP frakcijos vardu. Ačiū už pasisakymą. Manau, visi džiaugiamės tuo, kad jis buvo toks glaustas, nes paprastai jie būna daug ilgesni. Dėl e, bendros skaitmeninės vidaus rinkos e, apsipirkimai internetu, 47 procentai gyventojų apsiperka internetu, e, beveik pasiektas tikslas, tačiau MVI prekyba internetu beveik dar labai toli nuo iškelto tikslo. Kodėl taip yra? Ką reiktų padaryti, kad tas situacija pasikeistų, kad tas klausimas būtų išspręstas? Galbūt išklausykite pirmą visus klausimus. Toliau ponas Nikas, socialistų vardu. Gerbiamas generalinį direktoriau, jau anksčiau uždavė klausimą apie 4G e, e, ryšio vystimą ir klausiau, kaip užtikrinti geresnę plačiai šio ryšio skverbti kaimo teritorijose. Tačiau Europoje tik 6 procentai e, visos rinkos yra skirta 4G ryšio rinkai. Ir mes kol kas dar neišgirdome atsakymo į šį klausimą. Uh, Norėčiau paklausti jūsų, kalbant apie skaitmeninę darbo tvarkę, be plačiai juosčio ryšio, be prasmiška kalbėti apie, Euro, apie Europos skaitmeninę darbo tvarkę, ar, ar kalbėti apie ją bendrai ar, ar išsamei. Lėšos skiriamos tam projektui yra tvarkomos per regionų vystimosi projektus. Ir regionai patys apsisprendė, apsisprendžia dėl to, jeigu norime kad čia pažanga vyktų sparčiau, turime žinoti, kam lėšos skiriamos ir kaip, kiek skirima nacionaliniams strategijams ir, ir kaip primami tie atskiri sprendimai. Man atrodo, kad su mumis nepasitarėma priimant daugelį tokių sprendimų dėl 4G e, ryšio ir skaitmeninės darbo tvarkės. Norėčiau paklausti, kaip visa tai veikia. Jei turi Jeigu turiu mobilaus ryšio telefoną, kuris yra pajėgus e, funkcionuoti 4G terpėje, kaip, kaip tai susijęs su kitomis technologijomis? Bet tai nebūtinai yra fizinės technologijos kaip po tokios. Taigi, ateityje norėčiau išgirsti informacijos apie tai, kaip bendradarbiaujate su, reg su regionų direktoratu. Ar tvirtinate strategiją, kuri mm, duos pagidavimą poveikį? Da, toliau ponas Tošenovskė, ar vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už ką tik išklausytą pristatymą. Šiandien vyksta pirmosios diskusijos po mūsų atostogų, kalbame apie skaitmeninę darbo tvarkę. Skaitmeninę darbo tvarkę patvirtinome vasaros pradžioje. Ir todėl manau, kad dar negalime tikėtis visų rezultatų. Kalbame taip pat ir apie Horizon programą, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Negi nežiūrėti, tai, kad mes sumažinome numatytas sumas, kai kurios lėšos jau buvo skirtos. Jūsų vertinimais, kaip manote, kada ta diskusija bus baigta, kada galime tikėtis rezultatų ir kada galėsime pasitikrinti, ar, ar ar mūsų lūkesčiai e, buvo gyvendinti dėl tinklo neutralumo, o kaip dėl itin spartaus e, ryšio, kuris turėtų būti plėtojamas. kada mes turėsime galimybę susipažinti su rezultatais ir nuspręsti, ar pasiektas šių tikslų ar ne, kada galima tikėtis uh, infra, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės peržiūros, kada mes galėsime išanalizuoti, kaip lėšos paskirstytos ir, ir kada žinosime, ar tos lėšos numa, buvo perskirstytos ar ne. Jūsų nuomonė, kada bus galima surenkti tokią iš, esminę išsame diskusiją, kuriame e, aptartume mūsų suplanuotų priemonių poveikį, kurias patvirtinome šių metų pradžioje. Manau, kad reikėtų kažkokią datą nustatyti. Okay. Honorable Chairman, uh, direct... Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas generalinis direktoriau, visų pirma dėkoju komisijos vicepirmininkiai Krūz ir jums už labai gerai uh, propaguojamą skaitmeninę darbo tvarkę vis tik tai reikia stengtis toliau sukurti visapusiškai veikiančią skaitmeninę bendrąją rinką, pagerinti, geresnę, e, pagerinti Europos infrastruktūrą ir įgyvendinti Europos e, mechanizmus saugesniai elektroniniai tapatybei. Man šiek tiek neramu dėl to, kad nors mes galime nusipirkti e, lėktuvo tik bilietus, pavyzdžiui, elektroniškai, vis tiek reikia juos dar atsispausdinti ir turim fiziškai juos paduoti. kad ir mūsų parlamento administracijai. Kodėlgi negalim elektroninių dokumentų naudoti, skaitmeninio parašo, kodėl Europos parlamente niekas e, nepritaiko. Smulki problema, bet ji parodo kiek reikia stengtis, kad būtų padėtis pakeista. Ačiū. Uh... Labai ačiū. Ponas Cirikijotis. Dam Ernst. Bet... Guė vardu, ponė Ernst, dar norės pasakyti prieš tai. Aš kalbėsiu ne kaip koordinatorė, bet uh, atstovausiu frakcijai. Dėl e, tų jūsų įvardintų problemų. Bendrai yra akivaizdu, kad dabar iškyla vienas rimčiausių iššūkių, kuris užsitęs dar keletą metų ir ekonominių požiūrių, ir demografinių požiūrių, jeigu mes parlamentas norim savo darbo tvarkį gyvendinti. Jūs labai aiškiai tai pasakėte. Ir viskas dabar e, susiveda į finansus. Na, o dėl plačiajuoščio ryšio. E, Deficitas iš tiesų labai didelis ir plačiuosius ryšys turi ypatingos reikšmės žmonių gyvenime. Kalbėjote apie finansavimo problemas, mes jas puikiai pažįstame, bet e, vis tik tai e, visi planai, visi numatomi veiksmai turi ribas ir tos ribos e, daro poveikį. Pažvelkime ir timiausius keletą metų iškils problemų, kurias išspręsti bus sunku būtent dėl e, lėšų trūkumo. Ar iš tiesų taip yra? Toks būtų mano klausimas. Ir jūsų nuomonė, kokios įtakos dėl to reikia bijoti? Antras dalykas. E, žvelgiu tuos keturis puslapius ir manau, matau, kad kiekvienais metais E, labai brangiai kainuoja kibernetiniai įsilaužėliai, vadinamieji hakeriai. Milijardus eurų tam išleidžiame. Interneto saugos klausimas yra labai svarbus. Ką būtų galima padaryti, kad geriau apsisaugotume nuo kibernetinių nusikaltelių? Ačiū pirmininkė. Ačiū, ačiū kalbėtoje. Žaliųjų atstovo atrodo nėra. Darijo Tamburanų EFD vardu. Pirmininkė, kiek minučių mes koordinatoriai turim? Dvi ar tris minutės? Ačiū. Nors ETC auga 12 procentų per metus, vis dėlto dar egzistuoja digital divide daugelį Europos vietų. Ir Italijoje taip pat yra daug vietų, kur nėra plačiai juošio interneto. Ir taip pat e, yra asimetrinė jungtis. Uh, tarkim, dešimt kartų greičiau galima parsisiųsti, ką nors negu kad patalpinti internete. Taigi reikėtų tikros skaitmeninės demokratijos. Mes nu, turėtume pasiūlyti bottom-up požiūrį, požiūrį iš apačios į viršų ir reikėtų skirti daug dėmesio inovacijoms, socialinėms ir technologinėms inovacijoms. Uh, reikėtų taip pat e, meš tinklus pasitelkti ir taip pat peer-to-peer. -peer. Reikėtų, kad jungtųsi į kooperatyvus e, tam, tikri, tam tikros e, įmonės ir tai būtų galima išvengti monopolio. Pavyzdžiui, aš Romoje naudojosi internetu ir per sekundę turiu 20-30 megabitų, megabaitų ir e, kaina yra iš tikrųjų maža. O Ponza yra Italijos sala ir joje buvo pasitelkta, plat, pasitelktas plačiajuostis ryšys. E, ir tikrai labai sunku iš tikrųjų gyvendinti panašius projektus mažuose e, miesteliuose. Tiesiog jiems nėra pakankamai paramos. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Visiškai pakako laiko, kaip puikiai matote. Ir dabar periname prie paskutinio jūsų atsakymų etapo. Ačiū. Galbūt neišėlės aš atsakysiu jūsų klausimus, bet e, stengsiuosi visus atsakyti. Pirmiausia, pradėsiu nuo pono Tambura. Nuo 2010 metų mes jau kalbame apie būtinybę spręsti skaitmeninio pasidalėjimo problemą. Man atrodo, kad čia Europa yra silpniausia. E, mes žinom, kad taip egzistuoja ir aš kai keliauju po skirtingas valstybės, matau, kad kiekviena šalis skirtingai sprendžia tokias problemas, kaip, pavyzdžiui, senesnius žmonės pritraukti prie interneto, naujus imigrantus kaip integruoti. Kiekviena valstybė sprendžia tas problemas savaip. Ir mes per praeitą kadenciją stengiamės e, pasitelkti e, geriausių rezultatų skaitmenės rytyje pasiekusias valstybės, e, padedant silpniausiams valstybėms. Ir tai yra uh, E, toks darbas iš apačios į viršų. E, mano e, viršininkė, komisijos vicepirmininkė Nelly Krūs pasisako už tokį darbo metodą. Labai svarbu, kad būtų naudojami struktūriniai fondai, remiant tokių metodų įgyvendinimą negalime sukurti teisės akto absoliučiai viskam ir apibriežti kiekvieną veiksmą nuo pačios iki viršaus einant. Bet mes galime padėti sukurdami vadinamai uh, vadinamą civilių reglamentą ir mes e, tarsi e, dabartinės nuostatas galėtume įvardinti žymiai aiškiau negu anksčiau. Ar skaitmeninis pasidalymas yra svarbus? Žinoma, kad jis yra svarbus. Tai yra e, strategiškės reikšmės klausimas. Jeigu visi turėtų vienodas galimybės naudotis internetu bet kurioje vietoje, tai būtų žymiai geriau, bet tam reikia investicijų. Ponas Nika klausė apie tai, E, kodėl kartais pagal struktūrinius fondus e, egzistuojantis pinigai nepasiekia vietų, konkrečių praktinių taškų. Aš manau, kad būtent čia mes e, darome, ne, dirbame ne taip, kaip reikėtų. Pirmiausia, mes stengiamės visada panaudoti vietos pinigus, kaimo teritorijų pinigus, plačiai juoščio ryšio tiekimui ir tada matom, kad nieko negalima padaryti, nes vietos savivaldybė, kad ir kaip stengtųsi, E, tą padaryti, ne visuomet gali pasinaudoti kaimo plėtros pinigais pakankamai. Padedant ankstesnės kadencijos parlamentui, e, struktūriniuose fonduose informacijos ir komunikacijos technologijos buvo iškeltos į pirmą vietą. Ir dabar matome, kad maždaug 5 procentai e, IKT iš praeitos finansavimo programos IKT 5 procentai iš praeitos finansavimo programos buvo skiriama. Ir aš nepasisakau prieš kelių ar tiltų statymą, tai yra turbūt labiau matomi žmonėms dalykai, bet reikia remti ir interneto plėtrą. Mes stengiamės e, tas problemas spręsti su savo kolegomis iš Bolju, pavyzdžiui, tarnybų Mes iškėlėme iniciatyvą dirbti su vietos veikėjais, ne tik su Europos parlamento e, nariais, su regionų komitetu, su ECOSOC turime dirbti, kad e, tos problemos taptų visiems žinomas. Jeigu yra ES pinigų, tai kodėlgi jie nėra panaudojami. E, ponas Tružovski sakė, kad ES turi E, daugiau dėmesio skirti infrastruktūros finansavimui. Būsimasis pirmininkas ponas Junkeris kalbėjo apie 3 milijardų finansavimą ir tai yra susiję su mūsų planais, e, išskiriant pagrindinius bandomuosius projektus ir visa skaitmeninio pasidalymo e, sritis, kuri yra labai svarbi. Mes bandome vietos lygmenių skatinti e, piliečių organizacijas dirbti aktyviau. Ir e, ta, ta, ji turi būti suderinta su struktūriniais fondais ir jų sukūriamomis galimybėmis. Dabar pereinu prie saugumo klausimo, apie kurį kalbėjo kolega iš Lenkijos ir ponė Ernst. Labai svarbu, e, kad būtų tos problemos sprendžiamos. Enisa mandatas buvo atnaujintas, kaip tik dabar Enisa buvo paminėta šiek tiek anksčiau, stengiamės, kad su jie būtų geriau bendradarbiavimo užtikrinant e, kibernetinį saugumą. Aš savo e, ženginėje kalboje sakiau, kad per mokslinių tyrimų ir inovacijų srities bendradarbiavimą galime sukurti geresnį kibernetinį saugumą Europos verslui. Taip pat galime geriau pasinaudoti mūsų partneriais iš Junktinio Amerikos valstijų ir Azijos. Europos parlamentas, Europos taryba ir kitos institucijos turi sukurti tam tikrą mechanizmą, kad jos pačios e, turėtų komandą, kuri galėtų reaguoti kibernetinio saugumo problemų atveju. Reikia geresnio bendradarbiavimo, bet kol kas nei verslo operatoriai, nei nacionalinės agentūros mūsų pasiūlymų nepritarė. Net ir per vasarą e, E, laikraščiuose mes vis skaitome apie tokius e, problemas, tokius, tokius dalykus. E, kalbama apie kibernetinio nusikalstamumo grėsmę, yra sakoma, kaip bandoma per internetą pasipelnyti finansiškai, bet taip pat turim suprasti, kad egzistuoja daug problemų tarp nacionalinių agentūrų ir paprastų verslo įmonių užtikrinant santykius. Aš žinau, kad parlamento IMKO komitetas uh, E, čia lyderio vaidmenį atlieka. Ir e, galiu pasakyti, kad bendradarbiaujama e, labai gerai su visomis susijusiomis institucijomis ir tiek galėjau pasakyti apie saugumą. Eidos teisės aktai. Jie dabar jau yra sukurti. E, parlamentas ir taryba dabar stengiasi gyven, sukurti įgyvendinimo aktus. E, Per pastaruosius metus matėme, kaip uh, atsipalaiduota buvo toje srityje, dabar sakoma, kad reikia konkretesnių sprendimų. Parlamento kvestoriai apie tai yra kalbėję su manimi. Aš puikiai suprantu jūsų skausmą, aš žinau, kad jūs neretai turit pasirašyti dokumentus, kuriuos e, labiau įtakoja Europos taryba. Kaip pagerinti e, padėtį. E, pagirti vėlgi galiu savo viršininkę Nelly Cruz. Junkerio programoje yra bent viena vieta, kuri man asmeniškai yra labai sveikintina. Tai yra straipsnis, kuriame yra kalba apie skaitmeninę valdyseną. Mes sakėme, kad tose srityse, už kurias buvo atsakinga vicepirmininkė Nelly Cruz, turi būti dirbama daugiau. Ir dabar per artimiausius penkerius metus skaitmeninis aspektas bus keliamas absoliučiai visose sritise. Mano nuomonė, kodėlgi skaitmeninė tema negalėtų būti e, prioritetas absoliučiai visur per artimiausią kadenciją. O dabar perinu prie pono Karinč, e, kuris klausė apie skaitmeninę bendrąją rinką. Kodėl žmonės masiškai nesinaudoja internetu? Priežastys yra skirtingos. Kai atliekame visuomenės nuomonių apklausą, matome, kad vartotojai, kurie e, nesinaudoja internetu, bijo pirmiausia e, sukčiavimo dėl mokėjimų, o kitas dalykas E, jie bijo, pavyzdžiui, kad e, nusipirkus ką nors internetu, prekės nebus pristatytos, jie nepasitikė vartotojų apsaugos politiką. Reikia stengtis, kad kuo daugiau žmonių e, naudotųsi internetu komercijos tikslais, kad mažos ir vidutinės įmonės parduotų internetu. Joms reikia pagalbos, bent jau artimiausiųjų metų ne visuomet e, tų MV vadovai yra skaitmeninės kartos atstovai ir jie turėtų būti labiau šviečiami, kad jie geriau suprastų, kaip internetinė prekyba gali pakeisti jų verslo pobūdį. Ir aš, aš žinau, kad yra įmonių, kurios tikrai nori pagalbos. Dabar su keletu regionų Ispanijoje mes bendradarbiavome pagal regionų fondus, jeigu ten sukaupta patirtis pasiteisins, e, tai e, išplėsime ją, užtenka nuo 500 iki 1000 eurų, kad būtų galima sukurti internetinę priekybą. Tokiu būdu mažos ir rutinės įmonės galėtų labai greitai įsitraukti internetinę komerciją. Ir e, mano kolegos, e, manau, galėtų jums puikiai pristatyti skaitmeninės įmonės viziją. Aš tikiuosi, atsakiau jūsų klausimus, bet jau pirmąjį jų ratą. Dėkuoju. Antras diskusijų raundas. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad kalbant apie e, nusikaltimus internete, komisija, kuri nepaskyrė finansavimo, iš tikrųjų susilaukė mūsų pasipriešinimo, mes kovojome iki pabaigos. Aš džiugiuosi, kad jūs tai pastebėjote. Turėčiau vieną struktūrinį klausimą. Jūs kalbėjote apie infrastruktūras ir apie ryšius tarp komisijos ir nepriklausomų valstybių, valstybių, kurios yra autonomiškos yra skirta fondų, fondai skirti skaitmeniniai e, darbo tvarkiai ir CEF. Mes Vokietijoje norėtume e, e, skirti 80 milijardų eurų interneto pagerinimui tam, kad jis būtų toks pat kaip, pavyzdžiui, Pietų Korejoje. Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kokia yra Europos realybė. Suprantame, kad šie Mm, šios lėšos gali būti tik iš privačių investuotojų. Europos infrastruktūros e, tinklų priemoniai taip pat reikėtų investicijų. Pačios valstybės narės e, vienos negali užtikrinti šių finansų. Dėkuoju, ponas Riket. Monsieur le Président, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone direktoriau, turiu labai tikslų klausimą. E, visi ir taip pat jūs pats kalbėdamas pabrėžite, kad investicijų į infrastruktūrą klausimas yra svarbiausias e, yra sukurti nauji finansiniai e, instrumentai, E, bendradarbiaujant su EIB, tos priemonės skirtos investicijoms, ypač infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai. Ir šiame kontekste mes kalbame apie investicijas į skaitmeninę sritį, e, taip pat 250 milijonų eurų 2013-2015 metais skirta e, eksperimentiniams projektams, iš viso skirta 500 milijonų eurų. Noriu paklausti, ar yra projektų skirtų e, skaitmeninė infrastruktūrai, kurie yra rengiami ir skirti projektų obligacijoms panaudoti, jei taip, ko, ko, kokio dydžio, kokiu mastu. Jei ne, noriu paklausti tai, tai klausimas tarybai, bet taip pat komisijai, kodėl nepanaudotos naujos finansinio sverto priemonės, e, siekiant užtikrinti finansavimą. E, Oi. Dėkuoju, ponė Toja. Dėkuoju direktoriui už pristatymą ir taip pat už lankstumą turėčiau praktinio pobūdžio klausimą, gana konkretų klausimą. Norėčiau paklausti dėl galimybių naudoti išteklius. Išteklių yra nedaug. Kaip buvo sakoma, išteklių nepakanka. Kaip galėtume panaudoti tuos išteklius tam, kad valstybėms narėms būtų lengviau? Kaip galėtume palengvinti tų lėšų panaudojimą? Jūs minėjote, kad investicijoms ir naujoms paslaugoms, paslaugų, skaitmeninių paslaugų ir digital jobs, digital jobs sklaidai mes jau turime e, struktūrinių fondų lėšas. Būtent parlamentas įtraukė ir šį prioritetą į reglamentą. Tai padarė būtent todėl, kad suprato, kad tie ištekliai svarbus ir vietos vystimui. Suprantu, kad mes periname nuo keturių, penkių prie šešių ir devinių, bet e, vis dėlto dar kyla klausimų, kaip naudoti tas lėšas. Kaip gali būti susijėtos programos su jūsų suvokimu apie poreikius? Jūs sakėte, kad nieko neprimetate, bet tik siūlote. Kokie yra ryšiai tarp DG Regio ir DG Connect? šių dviejų, kokie yra šių dviejų komisijos padalinių ryšiai ir kaip jūs gelbėte, kaip jūs padedate vietos institucijoms panaudoti lėšas. Ir ką galime mes, parlamentas, padaryti tam, kad e, būsimoje komisijoje būtų daugiau e, reikalingų kom, m, mm, įgūdžių tam, kad būtų galima viską įgyvendinti. Dėkoju, ponas Hanker. Mm, aš Henkel ilgai dirbau šioje srityje. Turime šį dokumentą. Ir čia yra klausima, kaip kyla klausimas, kaip einasi. Kalbama tame dokumente apie pirkimus internete pardavimus internete, man kila klausimas, ar tai yra svarbus klausimas, ar tai yra svarbus aspektas. Galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti sveikatai, švietimui, valdymui. Ir reikėtų gerų pavyzdžių. Jau buvo pateiktas pavyzdys, kaip reikėtų paprašyti kompensavimo. Čia Europos parlamente. Galėtume pasitekti taip pat ir vyriausybių pavyzdžius, kaip naudoja skaitmeninę technologiją. Taip pat e, jūs kalbate apie tikslus, na, tikslų reikia, bet aš tikrai nesuprantu, ar šie tikslai yra ambicingi ar ne. Kalbant Kalbant apie tam tikras rytis, juose mes nepasiekėme gerų rezultatų. Taip pat e, buvo kalbama ir apie lyginimąsi su kitomis valstybėmis, su kitais regionais, ar tikrai to reikėtų daryti. Dėkoju, François Grostet. E, Pone pirmininkė, norėčiau visų pirma pasveikinti generalinį direktorių e, dėl to, kad jis puikiai dirba skaitmeninėje srityje gyvendinant skaitmeninę darbo tvarkę. Savo pastabose norėčiau pasisakymę pratesti ponios Tojos mintį dėl struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, e, paraginant valstybės ir vietos e, E, bendruomenės į kovą su skaitmeninė atskirtimi ir susiskaldimu. Nes tam tikra struktūrinių fondų e, dalis turėtų būti privalomai skirta kovai su skaitmeninė atskirtimi. Dar vienas dalykas, jūs kalbėjote apie erdvę, šu, apie saugumą kibernetinėje erdvėje. Yra mažų ir vidutinių įmonių, kurios jau ėmėsi iniciatyvos šioje srityje ir jos ima suvokti, kad e, rūpesčiai dėl e, saugumo, ypač privačiame sektoriuje, yra aktualus klausimas e, ypač vyresnio amžiaus gyventojams, o jaunimui svarbiausias dalykas yra kiti aspektai. Tai yra e, galimybė būti, dalyvauti internete, būti jame. Ir jiems iškyla ne saugumo problemos, bet galimybė būti internete ir draugauti su kitais. Ir jiems Tai saugumas nesvarbu. Ir mažos ir vidutinės įmonės, ima, kai kurios įmonės ima vis daugiau dėmesio skirti e, saugumo priemonių plėtoti e, kibernetinėje erdvėje, skir, skir, tai yra priemonės skirtos privat, privatiems naudotojams ir dar ne per vėlų reikia toliau dirbti šiuo klausimu. Tačiau kai kurios įmonės atrodo jau nuleid, ima nuleisti rankas. E, kaip padėti jo, kaip paskatinti, paremti inovacijas šioje srityje. Manau, kad tai yra ir kartų problema. Ar jūs tuo, tuos klausimus tyrėte, ar, ar jūs dirbate šioje srityje? Dėkuoju, ponas Turinio. Pone pirmininkė, dėkuoju. Dėkuoju generaliniam direktoriui skaitmeninėje darbo atvarkėje. Joje yra labai daug aspektų susijusių su e, techninė stritimi. Manau, kad ES tikrai dabar turi puikią galimybę įgyvendinti ekonominę ir socialinę darbo atvarkę, kurie apima įvairius sektorius. Todėl, kad jie yra susijusi su įvairiais mūsų visuomenės aspektais. Tai yra tikrai puikia galimybė taip pat kovoti ir su neligybė. Skaitmeninė darbo atvarkė teikia pirmumą kvalifikuotiems asmenims. Jie turi geresnę prieigą. Norėčiau paklausti generalinio direktoriaus, ar mano, kad politiniu lygiu tikrai yra palaikoma ši pozicija Europos Sąjungoje. Nėra duodama atsakymų e, į šiuos e, klausimus. Pavyzdžiui, komisijoje tokie klausimai gali kilti ir e, manau, kad tikrai reikėtų perorganizuoti šį projektą tam, kad galėtų visi jo pasinaudoti ponas Taličką. Ne, nežinau, ar galėčiau pritarti ponui Ancip dėl parlamento administravimo. Bet tikrai reikėtų pasakyti, kad komisija galėtų daugiau nuveikti E, skaitmeninės, skaitmeninės darbotvarkės srityje. Mums buvo suteikta informacija, pateikti dokumentai, kur rašoma, kad tikslai yra susiję ir su e-health, elektroninė sveikata ir taip toliau. Manau, kad tai jau yra skaitmeninė darbotvarkės dalis. Uh, mūsų prašoma būti ambicingais. Taigi, būkite ambicingi, pavyzdžiui, ir elektroninės sveikatos srityje. Ką reikėtų, galima, ką reikėtų padaryti, ką galima padaryti ES lygiu? Kas galėtų sustiprinti tą e-health sistemą? Nes mes e, šiuo metu dar atsiliekame nuo užsibrieštų tikslų nemažiname, e, nemažiname kainų ir taip toliau. Dėkuoju, ponas Bol. Nėra salėje, taigi ponė Dari. Dėkoju pirmininkė, dėkoju direktoriui už pristatymą bijau pasikartoti, bet tai yra tikrai labai svarbus aspektas. Jūsų dokumente rašoma, kad iki 2020-ųjų 16 milijonų uh, padaugės darbo vietų susijusių su informacinėmis technologijomis. Kaip galime kovoti su šia skaitmeninė atskirtimi dabar, kai yra didelis nedarbo lygis, ypač jaunimo nedarbo lygis? Kaip galime, ką galime daryti tam, kad užtikrintume, kad būtų pakankamai darbuotojų informacinių technologijų srityje. Taip pat e, jūsų dokumente rašoma ir apie e-commerce, elektroninę priekybą. Mes apie tai kalbame jau senokai. Jūs e, rašote, kad įmonėms yra sunku e, parduoti savo produktus Europoje, internetu ir taip toliau. Kaip mes užtikriname, kad ES piliečiai galėtų parduoti savo produktus ir paslaugas visose šalyse internetu ir kad būtų galima taip pat tas paslaugas ir produktus įsigyti? Dėkoju. Dėkoju. Pone Spiraki. Dėkoju pirmininkė, dėkoju generaliniam direktoriui. Norėčiau pateikti vieną politinį komentarą. Norėčiau paklausti, ar negalėtume nuo A punkto pradėti. Rašoma, kad reikėtų uh, pašalinti skaitmeninę atskirtį, fragmentavimą ir taip toliau kalbama apie 300 milijonų pirkėjų rinką. Jeigu e, padaugė, pažiūrėsime iš tikrųjų, E, mūsų rinka gali būti daug didesnė negu JAV. Reikėtų tikrai įveikti e, tų subjektų pasipriešinimą, kurie dar priešinasi. Dėkuoju. Čia, madam Bereš, just left. Čia ponia Bereš ką tik išėjo iš salės, bet galbūt ji netrukus grįž. Toliau žodis ponui Ečenik. Ačiū. E, dėkoju direktoriu už tai, kad atėjote čia atsakyti į mūsų klausimus. Nebejoju, kad Europos Sąjunga gali išspręsti problemas e, iškilančias elektroninės prekybos srityje. Pavyzdžiui, aš iš Amazon jungtinėse valstijose pirkau prekių būdamas Ispanijoje. E, ir sienų egzistavimas iš tikrųjų nėra problema skaitmeninės priekybos plėtrai. Noriu paklausti apie štai ką aspektą, kuris mano galva yra sudėtingesnis. Tai yra uh, kompiuterių gamybos, mikroprocesorių gamybos klausimą. Man atrodo, kad ES tikrai atsilieka nuo jungtinių valstijų šioje srityje. Ir Man atrodo, kad reikėtų e, kurti platesnę, daug išteklių sunaudojančią pramonę, kad pasi, pasivytume jungtinės valstijas. Noriu paklausti, ar komisija turi planų pasivyti e, jungtinės valstijas ir net Kiniją, kuri vis sparčiau, kuri, kuri kuria vis spartesnius kompiuterius, vis spartesnius procesorius. Uh, Tai yra tikrai svarbis rytis. Ačiū. Ačiū. Pone Kapel. Pirmininkė, gerbiamas generalinį direktoriau. Šiandien svarstydami biudžetą sužinojome, kad stinga 10 procentų reikalingų lėšų moksliniams tyrimams tas stygius atsilieps ir skaitmeninės darbotvarkės finansavimo poreikiams. Direktoriau, jūs šiandien kalbėdama sakėte, kad nepavyksta pritraukti pakankamai privataus sektoriaus lėšų infrastruktūros projektų finansavimui. Turiu štai kokį klausimą. Ar komisija ir jūsų direktoratas rengėsi imtis priemonių, kad mobilizuotų privataus sektoriaus finansavimą? Jei taip, tai kokiais būdais to galima pasiekti ir ar dirbsite draugės su kitais direktoratais. Galbūt reikia pasidomėti, kaip bendrai pritraukti daugiau lėšų iš privataus sektoriaus. Ponas Martin. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Noriu tiesiog atkreipti mūsų svečio dėmesį į EIB požiūrį, į, į skirtingus projektus Taip pat noriu pakalbėti apie, konkretų Europos, apie konkrečius europinius projektus ir pasakyti, kad į privačių įmonių požiūris tarsi e, uždeda tam tikrus varštus. EIB e šiuo atveju neskatina tų investicijų ir stringa Europos projektai. Ar komisija E, nepamiršta yra informuota apie tai, kad EIB vaidina ypač svarbu vaidmenį šioje srityje ir ar daroma, kad kas nors, kad tas bankas suvaidintų svarbesnį vaidmenį, kad Europa iš tikrųjų išbristų iš ekonominės krizės. Ačiū. Pa, jau beveik visi prašė žodžio pasisakė, ponė Bereš dar nesugrįžo. Dabar e, lauksime jūsų pasisakymo, nes buvo užduoti kai kurie tikrai labai detalūs klausimai. Pradėsiu susėdamas pono Martan klausimą su, su po, pono Eilė ir pon, pono Rūkė klausimais, nes tai susijęs su projekto obligacijomis, taip pat mūsų direktorato Connect direktorato uh, E, darbus su EIB, kaip mes rengiamės eiti toliau priekin. Pono, ponas Rikė klausė, ar rengiami projektai. Taip, klausėte, kiek dar liko. Nežinau, galėčiau mm, elektroniniu paštu atsiųsti tą informaciją, neturiu informacijos nuo vasaros apie tai. Toliau pernu prie pono Martans klausimo. Man atrodo, kad atskiros EIB komandos narės turi konkrečių tikslų ir kartais tie tikslai sukuria dirbtinės iniciatyvas. Iš tikrųjų, požiūris į inovatyves finansavimo priemonės e, reiškia, kad kartais tai susijęs su rizika arba su tam su dideliu kiekiu mažų projektų. Tai nėra pagrindinė EIB veikla. Apie tai reikia kalbėti su banko valdyba, e, neli, e, tuo aktyviai užsima, taip pat su vidutinės, e, su tarpinio ligmens vadovais. Norime, kad niekas ne, nekovotų, norime, kad visi eitume priekin. Tikrai inovatyvus, e, inovatyvus projektai yra svarbu dalykas. Jeigu mums pavyks per kitus du metus prit, gauti patvirtinimą tokiems inovatyviems projektams, mes galėsime ES viešų, viešasias lėšas panaudoti tam, kad uh, E, tai taptų svertų finansuojant plačiai jo šio ryšio sklaidą ir būtų tikrai prasminga e, dalyvauti tuose inovatyviuose projektuose. Tai tiek būtų, mano atsakymas būtų į visus klausimus dėl investicijų. Ponas Elė kalbėjo apie kitas grėsmės ir apie tai kalbėjo ir kiti nariai, kalbėdami apie struktūrinius fondus ir reguliavimo pagrindą, sistemą, taip pat aptarsiu ir, ir tas grėsmės. Uh, Dėl struktūrinių fondų ponia Toja klausė, ar mes bendradarbiaujame viduje. Atsakymas, žinoma, yra taip. Bendradarbiavimas yra puikus, bet kokioje biurokratinėje struktūroje mes visada stengiamės jį tobulinti. Tačiau draugė su kolegomis iš regionų, generalinio direktorato ir GAC grupės, kur, kur e, siekiame užtikrinti išmanę specializaciją e, informacijos ryšių tinkluose. E, Taip pat kolegos dirbantis komandose, kurios užsima MVI ir, ir įmonių direktoratas visi dirba, visi prisideda, įneša savo indėlį. Ir, bet nebejoju, kad, kad mes galėtume dirbti geriau ir geriau organizuoti tą darbą, bet aš kaip jau buvo pastebėta, kad tai tikriausiai neįeina į mano užduočių sąrašą. Kaip galėtume tai pakeisti? pakeisdami naudos gavėjų po, poreikius. Jei visi merai, regionų vadovai vienodai kalbėtųsi su finansų ministerijomis, su tais, kurie tiesia kelius ir akcentuotų, kad jie nori plačiai juos šio ryšios klaidos, tai tai pakeistų tų įvairių veikėjų požiūrį ir reakciją į informacijos ir e, ryšio tinklų plėtrą. Mes nepasieksime, mes neužtikrinsime to ryšio plėt, vystimosi padvigubinimo šiais metais, bet turime dirbti su Ekosoku, su komite, regionų komitetu, bandydami panaudoti esminius, pagrindinius plėtoj, plėtotės planus ir padaryti tai, ką turime padaryti. Atsakydamas į ponios Tojos klausimą, ką turime padaryti, turime e, tobulinti asm, žmonių įgūdžius nuo pradinės mokyklos iki tolesnių lavinim, mokymosi etapų ir per visą gyvenimą tai daryti. Ir atsakydamas ponui Karinčiui, noriu pasakyti, kad mes turime teikti pagalbą vietos lygmenių. Kai kurie priekybos rūmai, kai kuriuose šalyse dirba geriau šioje srityje ir jiems reikia pagalbos, Taip pat vietos valdžiai bei e, nacionalinėms komandoms turime paaiškinti, kokios priemonės jiems yra prieinamos skaitmaninėje darbo tarkė. Taip pat, ką, ką reiškia išmani specializacija. Taigi mes kalbame apie naują, gana naują sritį, kuri yra sudėtinga ir labai e, talpi, bet su jūsų pagalba galbūt mums, mes pasieksime sėkmės. Reguliavimo srityje. Gal net jeigu pateikiami ir patvirtinami tobuli pasiūlymai, tai ne visada yra tas reikalingas atsakymas. Turime uh, Jeigu būtų priimtas sprendimas dėl patikto pasiūlymo, tai būtų labai gerai, ypač, pavyzdžiui, tarp tinklinio ryšio srityje, tai būtų pirmas didelis naujo parlamento pasiekimas. Tačiau turime nuveikti daugiau ir apie tai turime pakalbėti su ponu Junkeriu ir jo komanda po to, kai bus patvirtinta naujoji komisija. Pono Henkel klausimas. Aš tikrai noriu padėkoti už klausimą dėl veiklos kriterijų. Ir e, tai, ką jūs minėjote, buvo aktualu 2010-aisiais. Kartais patvirtinami kriterijai ir viskas pasikeičia. Nebejoju, kad mes galėtume dirbti geriau. Aš tikiuosi, kad e, pasikeitus komisijai ir, ir iš naujo įvertinus skaitmaninę darbo tvarkę, jūsų komitetas, pavyzdžiui, pasakys, kad tai štai tie penki dalykai, kurie buvo aktualūs mums, kurie yra aktualūs mums, ir tuomet mes parengsime strategiją, kaip tai užtikrinti. Dar vienas klausimas. Kokiose sritise mes tampame pavyzdžių, rodome pavyzdį kitiems? Tai, tai kvietimas pasigirti, man tai nelabai patinka, bet noriu pateikti vieną pavyzdį, kuris tiesiogiai susijęs su uh, veiklos kriterijais. Jeigu paži... patikrinsite tuos, uh, tas svetainės, kurias, kurias išvardinome savo e, išdalintoje medžiagoje pamatysite, kuo mūsų direktoratas užsijima, nes mes imamės tam tikrų užduočių, nes manome, kad tai aktualu Europos mastu, skiriame tam lėšas, parengėme veiksmų planą. Jeigu norite labiau tuo pasidomėti ir atsiusi paskui mums žinę pas, ir pasakyti, kad tas, pavyzdžiui, projektas nesvarbus, čia e, skiriama nepakankamai finansavimo ir taip toliau, mes E, visą tą informaciją teikiame savo svetainėje ir naujausia informacija yra iš Liepos mėnesio. Ir dar niekam nesakykite, tai paslaptis, bet mūsų, kitas mūsų, už mūsų bus atsakingas komisaras savo, visą informaciją apie savo, užduotis apie savo portfelį gaus e, planšetinėme kompiuteryje ir elektroninių pirkimų, viešųjų pirkimų srityje mes e, bandome visus, kai kuriuos viešosius pirkimus įgyvendinti tik e, elektroniniu pavydalu. Pone Grosėt uždavė įdomų klausimas. Man patiko tas pavartotas terminas empozė, tai yra primesti, nustatyti, nežinau, ar tai tinkamiausias terminas, bet tikrai Europos mas, lygmenių kartais minime tik pusę kelio. E, Mm, išsikeliame tikslą ir paskui tikimės, kad visi jam pritars ir padės mums jo siekti. Tačiau to nepakanka. Mes iškeliame tikslą, bet ne visada patvirtiname priemonės jam pasiekti. Ir jeigu jums parlamente, jūs parlamente kartais varo nevelti šį situaciją, nebijokite, kad pas mus tai, tas pats vyksta. Mums reikia pasiekti sutarimo, jeigu norime dirbti. E, atitinkamai pagal, pagal konkretų pavyzdį. Dėl NIS, pavyzdžiui, diskusijos. Ar galime pareikalauti, kad įmonės bendarbiautų su, e, su valdžios institucijomis, kai, kai prieš jas surengiama kibernetinė ataka išpolis. Jos privalėtų tai daryti, jeigu iškila tokia grėsmė. Taip, tai turėtų būti, tai toks būti privaloma tvarka pagal ES teisę. Uh, Tačiau tai politiniai, svarbus politiniai klausimai ir čia gali iškilti finansavimo spragos, priklausomai nuo to, kokį, kaip bus vertiname skaitmeninė darbo tvarkė. Pone Grostet uždavė klausimą apie kartu kitų požiūrio skirtumus į, į interneto privatumo klausimus. Aš tikrai negaliu pasakyti, ką, ką, tiksliai, ką jaunimas apie tai mano, tačiau e, turimi statistiniai duomenys teigia, kad, žmo, kad visų kartų požiūriai evoliucionuoja, jie, jie kinta ir mes skirtingai, e, mes renkame duomenys ir atitinkamai reaguojame per 5-6 metus. E, viskas priklauso nuo, madų, nuo mados vėjų. Pavyzdžiui, Facebookas buvo labai e, šio laikinis dalykas, dabar jau jis tokių jau nebėra. Dar vienas dalykas, ką, e, kas, iš, kas atsitiks, jeigu aš nesirgsiu diskretiškai su nuotraukomis, kurias kalbėjau internete, pavyzdžiui, iš kokio nors pobuvio. E, Taigi jaunimas, ne, negalima sakyti, kad jaunimas nenori privatumo, kad nori būti tik tai matomi internete. Deja, e, visi nelaimingi atsitikimai, kur, kurie įvyksta dėl interneto naudojimo, dažniausiai susijęs su e, jaunimu. Pavyzdžiui, su asmenukėmis, ypač pastaruoju metu. Aš, jeigu kažką siūlai, turi ta, tam egzistuoti rinka. Uh, Tačiau aš nesakyčiau, kad jaunimas nenori privatumo internete. Aš manau, kad priešingai, bet tai tas pats kaip ir su tvariu vartojimu. Žmonės perkantis internete dar nesukuria, ne, nesukuria paklausos e, saug, saugiam, saugumo užtikrinimui, priekybos saugumo užtikrinimui. Dėl ponos, ponos Zorinio klausimą atrodo jau atsakiau. Pono Teličkos, pono Teličkos klausimas. Aš sutinku, kad tai susijęs su elektroninės sveikatos sistema. Už sveikatą atsakingas ko, atsakė komisijos narė, ponė Gegenkvin, didžiuojasi tuo, kaip buvo, vyko darbas dėl tos platformos kūrimo. Manau, kad, kad galima teikti, kad vyko bendras komisijos darbas. Kaip paskatinti skaitmeninės e, sveikatos platformos plėtotę. E, sąveikos su sveikatos apsaugos institucijomis e, kontekste e, sveikatos apsaugos institucijos turėtų rinkti duomenis, saugoti duomenis konkrečioje dosie, paciento dosie. Londono e, gydytojų koledžas tą klausimą svarstė ir jie teigia, kad jiems prireikė dešimt, dešimties metų, kol šeimos gydytojai susiprato pasukti kompiuterio ekraną į pacientą, kuomet pristatinėja jam atlikto tyrimo išvadas. Taip pat duomenų apsaugos e, įstatymai leidžia kaupiamus duomenys panaudoti mokslinių tyrimų e, duomenų bazėse. Jeigu tų duomenų panaudojimas padėtų pasiekti pažangos svarbiais tyrimais. Tai turėtų būti įmanoma. Aš nenoriu, kad kai kurios institucijos, pavyzdžiui, draudikas, mano draudikas turėtų galimybę pasinaudoti tais duomenimis. Tačiau jei mano duomenys apie mano sveikatą, apie mane galėtų, galėtų padėti išgelbėti kažkieno gyvybę, kaip tokiais atvejais. Vėžio, e, vėžių sergančių pacientų centrai Visa informacija kaupiama internete ir reikia galimybės kaupti visų čia, pavyzdžiui, esančių asmenų duomenis vienoje vietoje ir panaudoti tuos duomenis gyvybių išsaugojimui. Tačiau tas klausimas dar nėra išspręstas. Jei dar aš turiu tris minutės, dar pabandysiu atsakyti į dar du klausimus. Ponio, ponė Dalė ir ponė Spiraki uždavė beveik tą patį klausimą. Abi kalbėjo apie glaudžiai veikiančią rinką. 500 milijonų rinkoje nėra vienos dominuojančios, nei dviejų dominuojančių kalbų, skirtingai nei JAV, yra kalbinė problema. Todėl reikia ir toliau investuoti į inovacijas ir mašininį vertimą Europoje, nes mašin, pasitelkus mašininį vertimą, vis dėlto dar negaujame pagidavimą rezultatų. Reikia toliau dirbti ir investicijos į inovacijas. Tai dar vienas svarbus dalykas. Kalbėjau taip pat apie tai, kad reikia už, užtikrinti, kad vartotojas galėtų labiau pasitikėti mumis. Um, ponas Ačerikė kalbėjo apie globalinius aspektus. Ar mes galime sukurti tokias priemonės, tokias mašinas, kurios padėtų mums, taip pat vartotojams Europoje, e, labiau pasitikėti įmonėmis ir suvokti, kas, kurie, kurie, kas siūlo gerą dalyką, o kas siūlo prastesnį dalyką. Tačiau neįmanoma užtikrinti gero, subalansuoto šanso visiems, nes tokie sandoriai kol kas labai brangiai kainuoja, nes Pavyzdžiui, iškilus, e, jeigu aš kaip pirkėjas internetu e, išreikščiau nepastenkinimą, tai tuomet galios, pavyzdžiui, šiuo atveju Belgijos e, įstatymai, nes aš gyvenu Belgijoje. Ir dar vienas svarbus dalykas. Manau, kad Europa tikrai e, nepakankamai yra matoma e, kompiuterinių kompiuterių rinkoje. Tačiau mes tikrai turime pasistengti, mes darome viską, kad mes e, tą rinkos dalį užsitikrintumėme. Ir Junkerio dešimties punktų programoje jis teigia, kad būtent šioje srityje sieks pasiekti daugiau per, per, per, kit, per kitus dešimtį metų. Ir ponios Kepul klausimas. E, iki kalėdų mums pritrūks šimto milijonų eurų mokėjimams atlikti. Jei taip įvyks, tuomet mums reikės mokėti palūkanas dėl tų vėluojančių mokėjimų ir 2015 e, asignavimai mokėjimams, kaip girdėjome, yra apkarpomi ir mes atsidurėme, grįžtame į 17 amžių, kuomet Europoje gyvavo monarch, egzistavo skirtingos monarchijos ir, ir mes galime pasiekti bankrotą. Na, galbūt taip ne, neįvyks, bet aš per 30, 13 metų dirbdamas e, Europos institucijose nesudūrau su tokia padėtimi kaip šiandien. Ačiū gerbimas generaldirektorių. Ir aišku, Mes turim prisiminti, kad skaitmeninė darbo atvarkė mūsų komitete užima labai svarbią vietą. Ir taip išliks per artimiausius mėnesius. Taigi šiandien diskusija labai svarbi. Ačiū, kad atėjot. Diskusija puikiai vyko. Dėkuoju visiems už klausimus. Manau, kad reikia šiek tiek plokimų kalbėtojams. Ponas Marby vis dar tebėra čia ir ponas Medlin taip pat. Taigi labai ačiū plojimai jums. Thank you. Well, we go to the, uh... Ir dabar perinam prie mūsų darbo atvarkės paskutinio klausimo. Šiandien po pietų svarstysime 2014 m. Jungtinių tautų klimato taitos, kaitos konferencija. Uh, Limoje įvyks Peru. Vietas. COP20. Kalbėsime apie rezoliucijos projektą. Ačiū. Kaip jūs puikiai žinote, Mėlėjai draugai, jums neramu, kad jūs visi išeinat. Bet tokią teisę turite, įmanoma tą padaryti, bet prašyčiau nekalbėti per garsiai, nes uh, Norėtume, kad posėdis tęstusi. Nes kai kiti šnekasi, nes nieko negirdim. Taigi, kaip jūs puikiai žinote, kiekviena Envi delegacija, kiekviena kartą e, Envi komiteto delegacija dalyvauja klimatos konferencijos ir šį kartą jie dalyvaus Limoje. E, pasirengimo dėryboms e, etape mes parengėme pasiūlymą rezoliucijai. Aš mūsų visų ITRE komiteto narių vardu e, parengiau, kaip buvo paprašyta, e, rezoliucijos projekto dalį. E, bendrą rezoliucijos projektą rengia ENVI komitetas, bet mes irgi norėtume prisidėti, išsakyti savo nuomonės. Bendrai kalbant, akivaizdu, kad kovos su klimato kaita sėkmė priklausys nuo kolektyvinių pastangų ir nuo kolektyvinių bendrų veiksmų. E, Europa, kaip žinia, norėtų lyderės pozicijos, tačiau visos valstybės turėtų prisidėti prie uh, šiltnamio efektą e, sukeliančių teršalų mažinimo. E, žinote, kad e, ši grėsmė yra pasaulinio, o ne ribota viename ir kitame regione Šio uždavinio sprendimas taip pat sukeria galimybių skatinti ekonomikos augimą Europoje ir kurti darbo vietas, tai yra tiesa. Bet pirmiausia, reikia bendros pozicijos, bendro požiūrio, e, kuriam pritartų visa planeta, ne tik Europos Sąjunga. Projektą, rezoliucijos projektą sudaro trys dalys. Pramonė ir konkurencingumas, toliau moksliniai tyrimai ir inovacijos ir trečia dalis energetikos politika. Pirmoji dalis - pramonė ir konkurencingumas - kalba apie tai, kad yra būtina techninė pažanga. Rinkos, mūsų nuomonė, kaip paaiškinta rezoliucijos projekte, rinkos turi sudaryti sąžiningas sąlygas ekologiškoms technologijoms e, įsitvirtinti ir e, anglės dvideginio nutekėjimo e, priežastims susidaryti. Moksliniai tyrimai ir inovacijos. Mes norėtume, kad būtume, išliktume lyderė kartu galbūt su JAF ir Japonija. Mums ta pozicija labai svarbi. Mums reikia tarptautinių partnerių bendradarbiavimui. Energetikos politika turbūt yra svarbiausia tema. Yra raginama, kad būtų įmamas tarptautinių veiksmų, kad kaštai e, būtų išstumiami į kitus e, planus ir e, mažinamos turi būti CO2 emisijos per įvairias priekybos schemas. Taip pat mes išreiškėme apgailestavimą, kad energijos taupimo potencialas nėra deramai e, įvertinamas tarptautiniu lygiu. Taigi energetikos efektyvumas yra svarbiausia tema dabar galvojant pasauliniu mastu. Taigi mano parengtame tekste būtent apie tai labiausiai yra kalbama. Turiu dar kartą pasipriminti, kad mūsų tekstas leis prisidėti prie projekto, kuris e, bendro rezoliucijos projekto, e, kurį mes dabar rengiame. Šešėliniai pranešėjai yra e, socialdemokratų vardu ponė Katlin Van Bremt ir aš jai sutiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, bendro pabudžio pastabos Tik paskui aš pereisiu prie jūsų koment... pakeitimų ir komentarų. Bendrai galiu pasakyti, kad COP20 e, konferencija Limoje gruodžio mėnesį bus labai svarbi. Turime suprasti, kad visi pasaulio veikėjai e, prisims e, toli siekiančių įsipareigojimų. Čia mes kalbame ne tik apie Europą, bet taip pat apie JAV, Rusiją, Kiniją. Tai yra reikalinga. Mes norime, kad būtų parengta dirba Paryžiaus konferencijai, kuri vyks po metų. Dėl to man šiek tiek neramu. Pateiksiu pavyzdį. Šį mėnesį, rugsėjo mėnesį, Bankimūnas organizuoja vadovų susitikimą klimato tema. Jį yra kviečiami visų valstybių vadovai ir matome, kad tik labai negausus ES valstybių narių ministrų pirmininkų ratas dalyvaus. Aš e, galėčiau e, tą faktą cituoti, bandydama e, pademonstruoti, kiek reikšmės ministrai pirmininkai šiai temai skiria. Ogi Europai tenka gyvybiškai svarbi atsakomybė, jūs pats apie tai kalbėjote. Todėl labai svarbu suvokti, kad Europa pati iki šiol dar neparengė savo įsipareigojimo. Tai man kelia nerima. Mes e, e, apie tai dar, e, mes tą temą dar neparengėme jokių konkrečių sprendimų, nors Europos parlamentas uh, jau vasario mėnesį parengė labai svarbę rezoliuciją ir ją patvirtinome. Aiškiai pasakėme, kad norime, kad šiltnamio efektą sukeliančios dujas būtų sumažintos 40 procentų, 40 procentų būtų padidintas energijos efektyvumas ir 30 procentų, iki 30 procentų išplėstas atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimas. Aš manau, kad mūsų frakcija turėtų kelti e, griežtesnių tikslų ir apie tai turime kalbėti savo rezoliucijoje. Aš žinau, kad mūsų komitetas uh, laikysis e, jam suteiktos kompetencijos, tačiau e, ir frakcijos turėtų suderinti savo nuomonės. Dėl jūsų pateiktų pakeitimų aš manau, kad bendrai mes juos galime paremti. Jie labai geri. Taip pat e, jie atitinka anksčiau įtre komitete parengtus susitarimus Ypač aš pabrėšiu jūsų pateiktuosius 10, 13 ir 15 pakeitimus, nes juose išreikštas labai tvirtas, išreikšta labai tvirta pozicija. Mes, mūsų frakcija, norėtume e, pateikti šiokių tokių korekcijų pirmam, penktam ir šeštam pakeitimams, nes šiek tiek aiškiau reikėtų formuluoti mūsų tikslus. Tačiau bendrai jūsų poziciją remiame ir pabandysime jūs e, jūsų poziciją dar sustiprinti. Ačiū. Kitas šešėlinis pranešėjas yra Frederik Federli, Alde frakcijos vardu. Ačiū. Trumpai kalbant, galiu pasakyti, kad pakeitimai yra geri. Manau, kad reikėtų dar kartą akcentuoti būtinybę e, labiau siekti ekonomikos augimo ir atskirti ekonomikos augimą nuo CO2 E, išmetimų didinimo. Švedija tai jau prieš 20 metų padarė ir mes sugebėjome sumažinti CO2 emisijų mastus. Yra elementų, kurie galėtų būti pagriežtinti. E, manau, kad yra gerai, jog yra išskiriamos Kinija ir Junktinės Amerikos valstijos. Kaip tik šiuo metu yra gyvenamas labai įdomus projektas. Manau, kad šiek tiek vėliau pabrėšime, kad mūsų komitetas turėtų įvertinti, ką tos valstybės daro mažindamos e, anglės dvideginio išmetimą, e, turiu galvoje Kinėje ir Junktinės Amerikos valstijas. Toks būtų mano pirmas trumpas komentaras. Mister... Dėkuoju. Rodžeris Helmeris. Taip pat šešėlinis pranešėjas iš EFDD frakcijos. Ačiū pirmininkė, aš kalbu EFDD frakcijos vardu, bet turiu pripažinti, kad ir mūsų frakcijoje išsiskiria nuomonės šiais klausimais. Uh, Tačiau galiu pasakyti, kad sutinkame, jog nerima kelia darbo vietų stoka, ekonomikos augimas, nepakankamas investicijų stoka ir konkurencingumo geresnis užtikrinimas. Jau ilgą laiką ES e, sakė, kad reikia sprendžiančios klausimus būti lyderė. Mes sakėme, kad mes būsim lyderė, o visi kiti seks mūsų pavyzdžių. Tačiau problema ta, kad labai nedaug kas mumis seka, labai nedaug valstybių seka, o kai kurios valstybės netgi išsiskiria išstojo iš to kelio. Pavyzdžiui, Australija visiškai pakeitė savo kryptį ir visiškai nežiūri į mūsų pavyzdį. Dabar rezultatas toks, kad mes padarėme didžiulę žalą Europos pramonės konkurencingumui. E, Antonijo Tajani, buvęs e, pramonės e, komisaras, nesnei pasakė, kad Europa sužlugdė pramonę savo energetikos kainomis ir būtų sunku su juo nesutikti. Kinija E, anglimi kūrenamas elektrinės stato e, labai greitai, turbūt porą per savaitę pastato. Net Vokietija tokių elektrinių dabar statosi. Jei neklystų, 12, 1200 naujų uh, anglimi kūrenamo elektrinių bus pastatyta pasaulyje. Ir Princeton universitetas atlik, neseniai atliko studiją, kuri parodė, kad uh, dėl e, anglies elektrinių plitimo metu, artimiausių metų pasaulyje CO2 išmetimai padidės 4 procentais. Tik akivaizdu, kad mes savo išsikeltų tikslų negalėsime pasiekti. Ką dabar mes darome? Mes investicijas, darbo vietas ir apskritai pramonės įmonės stumėme iš Europos Sąjungos bendrai ir dažnai mes jas stumėme į tokias valstybės, kurios, kurių ekologiniai standartai yra žymiai mažesni. Mes prarandam darbo vietas, mes prarandam verslą čia Europoje ir turbūt negalėtume net nuginčyti, kad tuo pat metu pasauliniu mastu CO2 emisijos didėja. Tokiomis sąlygomis visi pralaimime ir tai negali atnešti jokios naudos. Pirmininkė, dabar grįžtų prie jūsų teksto projekto iš jūsų perspektyvos žiūrint, visi išsikelti tikslai yra patrauklus ir pageidautini. Reikia daugiau energijos efektyvumo, reikia pritraukti kitas valstybės, kad jos sektų mūsų pavyzdžių, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Mūsų patirtis rodo, kad taip nebūna. Mūsų patirtis e, iš ankstesnių klimato konferencijų rodo, kad jos žlunga, todėl kad Europa bando pasiekti pažangos, o kitos valstybės yra nepasirengusios daryti nieko daugiau, kaip tik gražiai šnekėti. Ar nereikėtų paraginti, kad mūsų rekomendacijose būtų bent jau įtraukta dalis, kurioje sakytume, kad mes kaip Europa neturėtume išsiskirti iš kitų valstybių, išsišokti iš kitų valstybių, kad nepadarytume dar daugiau žalos savo ekonomikai ir savo įmonėms. Ačiū. E, daugiau šešėlinių pranešėjų nebėra ir jeigu kas norėtų dar pasakyti e, iš kitų frakcijų porą žodžių, tai prašom. Atrodo, ne. Tai dabar norėčiau paprašyti Europos komisijos atstovo Artun Rungė Metzgel, kuris yra klimato direktorato vienas direktorių. Žodžiu Jums. Uh... Labai ačiū, ponė Buzekai, už tai, kad man suteikėt žodį. Keletą žodžių tik tai pasakysiu. Jūs savo žanginėje kalboje teisingai pastebėjote, kad COP20 konferencija Limoje bus labai svarbus kertinis akmuo besirengiant Paryžiaus konferencijai. Jei neklystų Paryžioje, Europos Sąjunga tikisi naujo susitarimo tarp visų pagrindinių subjektų. Jeigu pažvelgtume į dabartinę politinę aplinką tarptautiniu mastu klimato požiūriu, tai e, rastume šiek tiek vilties žiburėlių. E, dabartinė JAF administracija klimato kaitos klausimą vertina labai rimtai ir bando e, klimato e, kaitos teisės aktus priimti Junktinėse Amerikos valstijose. Tai yra beprecedentinis atvejs. Panašių reiškinių pasivim ir Kinijoje. Kaip tik dabar Kinija atlieka eksperimentų su prekybos apivartiniais taršos leidimais sistema. E, jos, e, ji anksčiau sakydavo, kad tik po 2020 metų kažką panašaus darys. Taigi galim pasakyti, kad vis tik yra valstybių pasaulyje, kurios seka ES pavyzdžių ir kai paskutinį kartą susitikome birželio mėnesį ir ministrai susitiko su tarptautinėje arenoje, e, aiškiai galėjome įsitikinti, kad yra įmanoma stiprinti ekonomiką ir mažinti CO2 išlakas kiekvienoje valstybėje. Vienas iš argumentų, kuris nuolat būdavo teikiamas Europos Sąjungai, buvo toks – arba kovokit su skurdu, arba kovokit su klimato kaita. Aš manau, kad tarptautiniu mastu dabar jau pripažįstama, kad e, to prieš pastatyti nebegalima. E, reikėtų pridurti ir tai, kad papildomos mokslinės išvados apie realią klimato kaitos įtaką – rodo, kad e, klimato kaita neapsiribos nacionalinėmis sienomis ar viena, kita, viena ar kita pramonė šaka. Dėl klimato kaitos nukentės daugelis ūkio šakų. Tarptautinė klimato kaitos e, grupė, kuri e, dabar diskutuoja naują išvadų komplektą, kuris bus pristatytas Limoje, aiškiai pasakė, negalime nepriimti svarbaus sprendimo Paryžiuje. O svarbus jis bus tada, jeigu stambiausios pasaulio ekonomikos dalyvausime. Kai tai bus padaryta, tada, jeigu taip nebus padaryta, tai dar iki 21 amžiaus pabaigos Žemėje oro temperatūra e, padidės nuo 3,5 e, iki 4,5 laipsnių. Tai yra labai didžiulis pokytis. Europos komisija E, paliko šiek tiek laiko parlamentui, kad jis galėtų parengti griežtas išvadas apimančias tokias temas kaip konkurencingumas, darbo vietų kūrumas, ekonomikos augimas. Taip pat e, turi būti kalbama ir apie anglies nutiekėjimo problemą. Ir visos pasaulio valstybės turi kovoti su klimato kaita ir tą kovą laimėti galų gale. Dėkoju. Mes tikrai tikimės gero bendradarbiavimo su Europos komisija ir e, mūsų šešėliniai pranešėjai tikrai aiškiai išvardijo mūsų prioritetus. E, na dabar e, dėl datų. Pakeitimus galima pateikti iki penktadienio šios savaitės penktadienio. Tai yra rugsėjo 5 dienos 12 valandos. Taigi turite 4 dienas pakeitimams. Balsuosime įtre pirmadienį spalio 7 dieną 2014 metais, tai turite maždaug mėnesį. Envi bus balsuojama lapkričio 5 dieną už mėnesio, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama Strasbūro lapkričio plenarinės sesijos metu. Dėkoju, mes tikrai nevėluojame. E, šešios valandos. Rytoj vis dėlto norėčiau priminti, kad 10 valandą mes balsuosime. Tai yra labai svarbus balsavimas. E, Salė nesikeičia. 9 valandą mes susitiksime aptarti visą darbo atverkę. Ir mes nenorime posėdžio pradžios nukelti, pavėlinti, mes pradėsime lygiai 9 valandą. Dėkoju, iki rytojos.